Brangus kolegos, siūlau pradėti mūsų posėdį. Taigi, ponė Marinesko ir ponė Krameri, mes pradedame, taigi rimties. Taigi, darbo atvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neprieštaraus, ją galime patvirtinti. O posėdžių protokolai tai yra E, sausio 10 ir sausio 29 dienos e, posėdžių protokolai įdėti jūsų sektuvus ir juos galime tvirtinti, jeigu niekas neprieštarauna. Mm, kaip pirmininkė neturi pranešimų šiandien ryte, taigi pasisekė. Nu, man tenka dabar garbė. Mm, šalia manęs čia pasveikinti Rumunijos turizmo ministrą Taigi, ponė ministrė, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Nuo sausio pirmos dienos Rumunija pirmininkauja taryboje ir esate nusiteikę labai ryštingai, ambicingai ir ypatinga dėmesį skirti turizmui. Na ir kaip e, konkrečiai nurodyti pirmininkamo programoje, e, turizmas yra strateginis jūsų prioritetas ir jūs sieksite užtikrinti, kad ES jam būtų skirima daug daugiau dėmesio. Taigi, ypatingą dėmesį skirite tokiams priemonėms, kurių tikslas yra geriau integruoti šį sektorių į platų ES politikos spektrą. Na, e, o tikslas yra užtikrinti, kad turizmas būtų tvarus, atsakingas, būtų teikiamos aukštos kokybės paslaugos. Na ir, aišku, tai turės privalumų tiek verslui, ypač MVI, o taip pat ir apčiepiamos naudos visiems ES vartotojams. Pone ministrė, noriu patikinti, kad Europos parlamentas uh, E, visuomet e, buvo Europos turizmo politikos avangardą. Na ir tai iliustruoja tai, kad darniam tvariam turizmui skirimas vis dėsnis biudžetas. Na, o 21-7 metų kitame programavimo laikotarpį e, siekime užtikrinti, kad turizmas taptų augimo varikliu. Taigi mus vienė daugybė bendrų interesų, kaip ten bebūtų Aš tikiuosi, kad mums pavyks e, puikiai bendradarbiauti. Pone, e, pone ministrė, galiu patikinti, kad e, transporto komitetas jūs parems. Na ir kaip tek, o jums ir pirmininkaujančiai Rumunijai noriu palinkėti geros kloties. Na, dabar suteiksiu žodį jums, o po to vyks diskusijos su parlamento nariais. Na ir taip pasiaiškinsime. Um, E, kokie yra jūsų planai e, pirmininkaujant turizmo ir transporto srityje? Taigi sveikinu Jūs, laba diena. Gerbiama ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Prieš pradėdamas norėčiau patikinti, kad pilnai Jūs paremiu, nes turime bendrą tikslą. Tai yra skatinti turizmą Europos Sąjungoje tam, kad Europa taptų patraukliausia turistinių kelionių tikslu Europoje. 18 metai buvo geri metai turizmo sektorėje, turizmas mastai plėtėsi daugumą valstybių narių ir šie statistiniai duomenys rodo, kad turizmas turi didelį potencialą, pavyzdžiui, skatinti ūkį. Tačiau mums reikalinga da, duomenimis paremta strategija, o tie duomenys turėtų būti renkami gyvuoju laiku tam reikalingos žinios apie dinam, turizmo poveikį. Turizmas yra dinamiškas, nuolat kintantis sektorius. Nuo kartu turizmui tenka išskirtinis vaidmuos, skatinant ūkio augimą bei kuriant darbo vietas. Dė, būtent dėl šios papildomos priežasties Europos Sąjungoje turizmo politika turi vainikuoti sėkmė turizmas yra reikalingas tam, kad ES būtų vertinama kaip patrauklus, kokybiškas turistinis tikslas. Tačiau tam reikalingas e, teisėkuros e, pagrindas ir valstybės narės kartu su ES turėtų bendrai vykdyti e, įvairias priemonės, kurių tikslas yra apsaugoti ir išlaikyti turistinį paveldą. Europinėje darbė botvarkė jau yra įtraukti kai kurie turistiniai projektai e, vidaus rinkos srityje, taip pat yra turistinių projektų, pavyzdžiui, egzistuoja vidaus rinkos reglamento e, projektas, tikslas yra skatinti konkurencingumą bei stiprinti turizmo srityje veikiančių įmonių, įskaitant MVI, pajėgumus. Na, tam, kad būtų harmonizuojami nacionaliniai teisės aktai, reikalingos europinės mm. iniciatyvos, taigi turime imtis spręsti šio iššūkio ir tam reikalingos papildomos pastangos, nes tik tais taip galėsime užtikrinti, kad Europinėje darbo tvarkėje bus ypatingas dėmesys skiriamas turizmui, kas vėlgi savo ruoštų užtikrins ūkio augimą ir užimtumą. Uh, Užimtumas turizmo sektorė nuolat auga ir susidurime su specifiniu fenomenu. Tiesiog pramonės skunčiasi, kad trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Tačiau kita vertus, nepamirškime, kad turizme sezoninė paklausa sviruoja, kas apsunkina padėtį ir tai matome visose valstybėse narėse. Be mokymo priemonių, kurias galėtų finansuoti ES, galėtume susitelkti tas iniciatyvas, uh, kurių dėka išauks e, turistinė veikla. Na ir ilgalaikį perspektyvą tikriausiai trūks kvalifikuotų darbuotojų. Taigi tikslas viena vertus užtikrinti tvarų turizmą. Kita vertus, nepamirškime, kad egzistuoja sezoniniai sviravimai šioje srityje, nepamirškime šios sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kelimo. Taigi mes esame nusiteikę daugiau nuteikti, nuveikti šios srityje. Taryboje sukūrėme diskusijų formatą ir jame norime atkreipti dėmesį skirtingus aspektus, kaip kad skaitmeninimas, darnus vysinimas, bendradarbiavimų grindžiama um, ūkis, taip pat mm, persudranti labai populiarūs turistiniai tikslai. Taigi, įgyvenant nacionalinės strategijas, ES turėtų paremti valstybės narės. Kartu su valstybėmis narėmis turėtume mm, siekti patvirtinti strateginį dokumentą, kuris būtų grindžiamas 2010 m. tarybos komunikatu ir jį pakeistų. Tai būtų e, sukurta tos naujos prielaidos europiniai turizmo politikai. Mm ir tai reikėtų derintis su skaitmenimo tendencijomis bei vidaus rinkos politika. Taigi š, šių metų pabaigoje konkurencingumo taryboje dar bus kartą, dar kas iki apie tai diskutuojama. Na, turizmo sektorija yra labai svarbios e, naujos technologijos, turime žengti koja kojant su skaitmeninimu, naujomis technologijomis. Uh, Ir tas pasakytina apie visas turitinės vietas, tam, kad galėtume pilnai išnaudoti technologijų teikiamus privalumus. Tam reikalingas politiniai sprendimai strategijos programos, o taip pat ir palankus investicijų klimatas įmonėms. Ypatingai siekime paremti įmonės startuolės. Skaitmeninimas visiškai pakeitė turizmo sektoriaus e, pobūdį, todėl mes turime prisitaikyti prie naujų technologijų. Tam reikia. Taigi tam reikia paremti MVI, kurios yra dar tik tais kelio pradžioje. Taigi ypatingą dėmesį turėtume skirti startuoliams, jos turėtų būti prioritetas. Na ir pirmiausia, turėtų susitelkti į tikruosius MVI startuolių poreikius, juos reikėtų nustatyti ir paremti. Iš pradžių įmonėms visoms reikia paramos, tačiau tas poreikis gali būti labai skirtingas. Taigi įmonės galime pritraukti, formuodami tinkamą politiką ir sudaryti sąlygas įmonėms plėtoti savo veiklą. Atranda ir naujų verslo modelių, pavyzdžiui, neformalus apgyvendimas per internetinės platformas, kaip pavyzdžiui, net ir savo būte galima išnuomoti atskirą kambarį turistams. Na ir aišku, tai atsiliepia pramoniai, taigi nepamirškime ir šio aspekto. Jis svarbus tiek nekilnojimo turto savininkams, tiek ir investuotojams. Mums reikalingas labai visapusiškas požiūris ir reikėtų vengti pernelyg didelių turizmo turistų antplūdžių, ypač populiarias turistinės vietas, nes šios yra mm, prisodrintos, nepamirškime vietos, vietos gyventojų. Ir, pavyzdžiui, yra ir kūrybinis e, turizmas, jį reikėtų skatinti, reikalingos partnerystės tarp ne, privataus verslo ir viešo sektorių. Ir šis sektorius galės toliau aukti tik tais tuomet, jeigu stengsimės pirmiausia e, paremti kokybiškas paslaugas, mums reikėtų geriau integruoti turizmo sektorių į ES politikos kryptis. Taigi aukšta kokybė ir tvarumas štai tai yra svarbiausi elementai. Ir manau, kad juos įgyvendinant užtikrinsime didesnį konkurencingumą. Ta, tai duos privalumų tiek MVI, tiek ir vartotojams. Norime prisidėti prie to, kad ES būtų plėtojamas ekologiškas, tvarus turizmas, tam reikalingos protingos koncepcijos. Taigi norint pasiekti šio tikslo, reikia bendradarbiavimo, pavyzdžiui, tarp kultūros, aplinkosaugos ryčių. Kita vertus, nepamirškime ir etinės etinio as, aspekto. Nesinorėtų, kad turizmas viską užgoštų, kaip kad jau stebima kai kuriuose vietose. Taigi mes norime, kad turizmas skatintų daugą, pavyzdžiui, judumą, um, įvairių turistinių vietų apjungimą, o taip pat reikia nepamiršti ir vietoje, turistinėse vietose gyvenančių žmonių poreikių. Taigi noriu laikytis man skirto laiko, todėl labai greitai viską perskaičiau. Kaip ten bebūtų, mūsų visų bendras tikslas turėtų būti tvarus turizmas. Taigi turėtume taikyti e, priemonės, kurias leistų uh, E, problemas susijęs su masiniu turistų antplūdžiu e, konkrečiose turistinėse miestuose, nes nepamirškime, kad ten gyvena ir vietos žmonės, jie dirba, tenais gyvena ir neturėtų nukentėti. Taigi tvarumas, štai toks yra pagrindinis tikslas. Kita vertus, reikia, yra įmanoma plėtoti e, tam tikrus regionus, vietoves ir taip pritraukti turistų, tačiau mums tam reikalingi duomenys. Taigi reikėtų propaguoti ne tik tais labai gerai žinomus, populiarius e, turistinius centrus, ne vien tik juos reklamuoti. Ne, reikėtų skatinti turizmą ir į kitas vietas. Yra puikių, gražių vietų, kurios nėra tokios e, gerai žinomos. Taigi masinis turizmas, prisodrimas e, galėtų būti pasieltas kaip kriterijus siekiant kovoti su šiuo fenomenu. Taip pat reikėtų pritraukti įvairius šios sektoriaus subjektus. Tam reikalingas konkretus veiksmų planas, e, kuriuo bus pritrauktas ir privatus sektorius. Štai tokie aspektai turi būti aptarti aukšto lygio turizmo darbo grupėje kartu su valstybėmis narėmis mm, norime prieiti išvados, kad reikalingas strateginis dokumentas, kuris pakeistų 2010 metų ar papildytų 2010 metų komisijos komunikatą. Taigi, turime prisidėti prie to, kad um, terorizmas būtų derinamas su skaitmeninė vidaus rinka. Gegužės pabaigoje uh, E, numatytas aukštos lygio turizmo formas. Mes esame numatę tris renginius Rumunijoje ir tikrai esame sitikinę, kad šios diskusijos prisidės prie turizmo skatinimo valstybėse narėse. Tikiuosi, kad visi bendrai sudarysime prielaidas turizmo plėtojimuisi ES. Pastaruoju metu uh, E, labai diversifikavus turizmo sektorius, ne vien tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Taigi, dar sėki pakartosiu, tvarumas yra itin svarbus ir bus aspektas. Tvarumas tiek socialiniu, tiek aplinkosauginiu, tiek ir ekonominiu požiūriu. Taigi, konferencijoje skirtoje darnaus turizmo klausimui norime tai aptarti su visomis valstybėmis narimis. E, geguž, balandžio pradžioje Bukarestėje vyks e, šis sutrimas, o gegužės 14-15 Tulčioje įvyks min, e, konferencija skirta Donojaus baseinui, Tatrinjaus balandžio 10 įvyks Eden tinklo susitikimas ir visose šiose trijose renginiuose galima sudalyvauti, kviečiame, na ir labai tikiuosi gausaus dalyvavimo. Taigi matome, kad e, turizmas ES auga, tačiau reikia pristaikyti prie, prie technologijų raidos, kurios itin įtakos turizmo sektorių ateinančių metų. Taigi turime sudaryti prielaidas e, tam, kad auktų turizmo sektorius. Kitas svarbus turizmo aspektas tai yra saugumas. Ir šį tikslą turime siekti gyvendinti bendrai nes turistams visą pirmą svarbiausia yra saugumas. Tai svarbiau negu e, e kultūrinė pasiūla vietoje, įdomybės, nes svarbiausia yra saugumas ir tam užtikrinti reikalinga Europinė strategija bei saugumo koncepcijos. Tam reikalingas e, bendradarbiavimas ir vietos lygius, socialinės sanglauda ir bendradarbiavimas yra svarbus elementai ir jie turi būti įtraukti į visas priemonės, kurios yra skirtos Europos turizmo skatinimui. Dėkoju, ponė ministrė, už jūsų pasisakymą. Dėkoju ir vertėjams, kurie pasistengė. Taigi dabar reikime iš karto prie diskusijų ir pradėsime nuo mūsų vicepirmininko. Ponas Lyry, prašau. Dėkoju. Pone ministrė. Norėčiau e, padėkoti Jums už tai, ką pradėjote, perėmė pirmininkavimą. Aš labai turiu dėlių lūkesčių artimiausiam pusmečiu taryboje. Sakėte, kad turizmas dabar minimas dažniau negu buvo minimas anksčiau per keletą metų. Tikiuosi, kad pagaliau komisija ir taryba galės dėl to susitarti. Šie metai yra labai svarbus. Jie labai svarbus yra. Ir Europos politikai bendrai ir turizmui kaip to daliai konkrečiai. Džiaugiuosi, kad darbą pradės darbo grupė ir kad taryboje tai bus matoma. Visos valstybės narės ir jų vyriausybės turi suprasti, kad greta kitų ES prioritetų turizmas taip pat yra labai svarbus. Taigi. Jeigu mes, kaip parlamento nariai, jums galime padėti, galime jūs paremti neformaliai ar formaliai, prašau, e, prašau mums pasakykite. Esame jau nekartą bendravę neformaliai. Taip pat pastaruoju metu bendravome su visų valstybių narių vyriausybėmis ir prašėme jų paremti Europos parlamento poziciją. Pozicija, kad naujoje daugiametinėje finansų programoje turėtų būti atskira biudžeto eilutė tvariam turizmui. Per šį pusmetį tenka užduotis Rumunijai, kad tokią biudžeto eilutę galėtų įtraukti. Taigi, kai tarybų bus svarstomi įvairūs interesai. Nenorime, kad e, ta dauguma atmestų šį parlamento pasiūlymą. Taigi prašau jūsų, prašau per šį pusmetį skirkite šiam klausimui daug dėmesio ir užtikrinkite, kad tie 300 milijonų eurų išliktų biudžete. Čia bės svarbu turbūt ne tiek pati suma, kiek simbo, simbolinė vertė to, kad tokia eilutė atsirado. Toliau. Kitas klausimas. Kaip taryboje pirmininkaujantį Rumuniją gali padidinti turizmo svarbą. Mes remsime pirmininkačią Rumuniją. Kovo 6 dieną taryboje berats bus pirmas šios darbo grupės posėdis tikiuosi, kad ir dalyvauti ir parlamento nariai. Dėkoju. Dėkoju. Sulauksime daugiau klausimų, tuomet galėsite iš karto atsakyti visus. Vindekop. Ačiū pirmininkė. Noriu pasisveikinti su Rumunijos turizmo ministru, noriu padėkoti Jums už tą. Ta entuzijazmą, kurį pademonstravote savo kokybiškoje kalboje. Visiškai pritariu jūsų nuomoniai dėl to, kad e, turizmo pramonės, turizmo sektoriaus e, įtaka ekonomikos vystimuose yra didžiulė. Todėl dabar reikia atnaujinti 2010 metų strategiją E, džiaugiuosi, kad jūs minėjote e, perteklinius turistų srautus, pavyzdžiui, Barcelonoje, Londone arba e, Amsterdame, ypač turint omenyje, kad jie visi, jeigu pradėtų nakvoti su savo nedideliais lagaminėliais Airbnb siūlomose būstuose, tai problemos kiltų dar didesnės. Taip pat dėl vizų kyla nemažai problemų 600 milijonų vidurinio sluoksnio Kinijos piliečių atvyksta į Europą ir tikrai Bukarešte tokiu atveju nepakaktų viešbučių pajėgumo. Taigi kila klausimas, kaip spręsime su vizų, turistinių vizų išdavimu susijusias problemas. Taip pat e, labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote personalo trūkumą savo kalboje. Europoje gyvena 502 milijonai žmonių ir darbo rinkoje trūksta 10 milijonų darbuotojų. Ir e, <clears throat> pusė e, gyventojų jau yra vyresni nei 60 metų amžiaus ir negali dirbti, o kita pusė turi dirbti dvigubai, kad mus išlaikytų. Taip pat e, dėl e, kontaktų su Suomija Norėjau paklausti, kaip palaikote tos kontaktus su pirmininkavimą perimsiančia šalimi tam, kad e, jie pradėtų, e, tiksliau testų jūsų pradėtas iniciatyvas, nes daug jau tokių numarintų iniciatyvų taryboje esame matę anksčiau. Ačiū Vimui Vandekampui, ponė Bilbao dabar kalbės. Muchas gracias, presidenta. Dėkuoju, ponė Pirmkė, labai diena visiems. Taip pat noriu padėkoti ir ponui ministrui. Dėkuojame už tai, kad e, vėl atgyvinote turizmo temą. Na taip, e, jis yra svarbi tema, ypač mūsų komitete. Ir Mm, tai, kad turi būti atnaujintas 2010 m. komisijos komunikatas, kuris yra ganėtinai pasenęs, jo atnaujinimas, man atrodo, gera mintis. Na ir geras jūsų prioritetas. Tai yra konkurencingumo kontekste mm, kalbėti apie turizmą, kalbant apie taip, pavyzdžiui, taip skatinti MVI ir ūkinę veiklą. Tai yra gera mintis, nes man atrodo, kad MVI šiuo metu toli gražu netit. Mm, Taigi MVI modelis turizmo uh, kontekste kol kas gal dar netitinka tų priemonių, kuriamis siekime teikti finansinę pagalbą ES. Todėl, man atrodo, jūsų pasirinktas prioritetas yra labai tinkamas tam, kad tinkamai pritaikytume šias turimas priemonės prie MVI poreikių. Uh, Na, kaip jūs sakėte, nepakanka uh, vien tik tais komunikuoti, jeigu nėra testinumo. Na ir jūs jau kalbėjote apie iššūkius ir tą galimą poveikį, kurį turėtų Europinė strategija. Tačiau, kai kalbame sanglodą tvarumą, turėtume į turizmo plėtrą įtraukti šios aspektus būtent dėl tam tikrų deficitų šiame sektorė. Taigi iš šias sritį turėtume įtraukti ir migracijos bei žmonių su negale aspektus. Yra apie 60 tūkstančių žmonių su uh, viena ar kita negalė, žmonės viseniai Europos Sąjungoje, todėl turime um, sudaryti visas sąlygas tam, kad tokie asmenys su pagalbinėmis priemonėmis galėtų dirbti šias rytie, tai dėrėtų ir su užimtumo skatinimu, nes sakėte, kad trūksta darbuotojų, gerai išsilavinusių, kvalifikuotų darbuotojų. Kitas vertas, nepamirškime, kad vis tuštėja daugelis Europos vietovių ne, nepamirškime ir kitos tendencijos, kad žmonės ieško, ieško kažkokių nepaliestų vietelių e, gamtoje ir aš manau, kad ne vien tik tas kultūrinis paveldas, bet ir gamtinis paveldas galėtų būti skatinamas. Taigi atsižvelgime į žmonės su negale, migracija, o dar kitas pabaigai klausimas - Brexitas į Kanarus las 20. 5 procentai atvykstančių turistų yra Junktinės karalystės gyventojai, neretai jie įsigija ir būstą. Taigi ar įvertinate šį turizmo aspektą ir visiškai sutinku, kad į daugiametę finansinę programą, manau, kad reikėtų numatyti finansavimą uh, užimtumui skatinti šioje labai svarbioje srityje. Dėkoju, ponė Bilbao. Toliau. Sutiksiu žodį ponui Krameriui, bet prieš tai dar norėčiau atsiprašyti. Ir steiksiu žodį tam e, truputėlį vėliau, ponui Krameriui. Dabar ponui Kor. Žodis. Ne, ponas Krameris. Pone pirmininkė, pone ministrė, ačiū, kad atvykote, pasakėte savo kalbą, pabrėžėte tvarumą ir kokybę. Tvarumas yra labai svarbus, nes turizmas gali turizmą ir sužlugdyti tą jau matėme. Tačiau egzistuoja viena turizmo sritis, kuri labai smarkiai auga per pastaros metus ir yra tvari, ir tai yra dviračių turizmas. Daugiau nei du dešimtmečius e, dviračių turizmas kiekvienais metais didina savo apimtis 20 procentų, bet to e, minti dviratį yra sveika ir ekologiška, tačiau ši veikla taip pat e, daro ir ekonominį poveikį ir e, dviračiais važinėja ne tik e, neturtingi žmonės, mokiniai ir studentai, <clears throat> nes e, dviračiais važinėjantis turistai per dieną išleidžia 100 eurų, automobiliais važinėjantis tik tai 10. Taigi tai taip pat didžiulis ekonominis potencialas ES, esame daugiau nei 700 tūkstančių kilometrų įvairių dviračių trasų turistinių, 15 iš jų nusidriekusios taip pat ir per jūsų šalį. Na, ir ES ta padėtis yra labai skirtinga, kalbant apie dviračių takus. Pavyzdžiui, Dunojaus regione Serbijoje 710 km dviračių trasų yra, tai yra e, šeštoji ar tryliktoji dviračių trasa ir e, informacija ten pateikiama serbų ir anglų kalbomis pasienyje. Taip pat e, tos dviračių trasos yra puikiai aprašytos. Aš Rumunijoje taip pat e, dviračių takais važinėjau, tačiau jokio ženklinimo nemačiau. Man buvo pasakyta, kad tą draudžia įstatymai automobilių tra... keliuose. Mm. E, informaciją talpinti ir ženklus apie dviračių takus, istorinius paminklus aš galėjau aplankyti, tačiau jų aprašymas yra tik rumunų kalba, aš nieko negalėjau perskaityti, tik galėtumėte pasimokyti iš Serbijos ne tik e, dėl ženklinimo, tačiau e, taip pat ir dėl kitų dalykų, nes 2008-aisiais tik tai 500 turistų dviratininkų Serbijoje apsilankė ir po ketverių metų, kuomet jie E, sustvarkė su ženklinimu, po penkerių metų turistų skaičius padidėjo iki 13 tūkstančių. Galite tik įsivaizduoti, kokį ekonominį poveikį tai padarė, o Rumunijoje jūs nieko nedarote. Ir e, dėl to turistai, dviratininkai pasirenka kitą Dunojaus e, pusę. Aš, pavyzdžiui, užėdamas dviračiu turėjau dalintis keliu Rumunijoje su vilkikais ir buvo labai pavojinga ten keliauti 70 km e, atkarpa. Tikrai buvo pavojinga, nepaisant to, kad ten yra e, nusidriekusi geležinkelio linija, dviračių pasiimti į traukinį negalima. Taigi buvo priverstas e, keliauti pavojingų maršrutų. Todėl noriu Jūs paraginti dėti pastangas tam, kad taryba netaip kaip prieš dešimt metų dabar išvelgtų atitinkamas perspektyvas turizmui vystyti, turiuomenį dviračių turizmą, išvelgtų atitinkamas galimybės smulkiam verslui ir taryba turėtų priimti tinkamą sprendimą visose valstybėse atitinkamai paženklinti dviračių trasas ir bent jau e, dviem kalbomis turėtų būti informacija pateikiama ir viena iš tų kalbų turėtų būti lingva franka, anglų kalba Europoje, nepaisant to, kad galbūt breksitas ir įvyks, aš manau, kad prie paleidunojų tikrai galima labai daug ką įdomus pamatyti keliaujant dviračiais. Taigi tokie būtų mano pamastymai ir pasiūlymai jums. Ačiū, ačiū. Dabar pasakys frakcijos tavo pirmasis ponas Marinėskų kalbės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas ministrė. Klausydamas jūsų kalbos, supratau, kad e, visas problemas jūs spręsite per artimiausius 15 mėnesių, tačiau noriu paklausti konkrečių dalykų. kokį dokumentą jūs e, manytumėte, kad e, galite parengti, turime ne oficialų dokumentą, tarybą ir komisiją, galbūt komunikatą ar rezoliuciją, nes savo kalboje minėjote, kad siekite praktiškai gyvendinamų dalykų. Taigi tikiuosi, kad tos konkrečius dalykus jūs ir paminėsite savo atsakymę. Ačiū. Ačiū, pana Marinesku. Poniai Taparel dabar steiksiu žodį. Labas rytas visiems. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galime svarstyti paramos europiniam turizmui klausimą. Džiaugiuosi mus tarpę matydamas Rumunijos turizmo ministrą, mm, jis yra mano šalies atstovas ir aš tikrai noriu dėti visas pastangas, kad Rumunija apsilankytų kuo daugiau turistų. Džiaugiuosi, kad Rumunija per savo pirmininkavimą turizmą laiko prioritetinė tema. Taip pat džiaugiuosi tuo, kad es institucijos, ypač taryba, pagaliau suvokė, kad turizmui reikia daugiau paramos ES lygmenių. Transporto komitete Europos parlamente veikia už turizmą atsakinga tarp frakcinė darbo grupė, aš ją pirmininkauju ir jau ne kartą diskutavome apie tai, kad Europos komisijos komunikatą turizmo tema reikėtų atnaujinti. Tačiau vien to atnaujinimo nepakanka, nes dokumentas buvo parengtas 2000 dešimtaisiais metais. Aš manau, kad ES per pastarosius devynerius metus susidūrė su rimtais iššūkiais ne tik turizmo, tačiau ir visos ekonomikos sektoriuje. Kolegos iš transporto komiteto kartu su Europos turizmo asociacijomis mano, kad reikia ne tik naujinti tą komunikatą, reikia parengti integruotą Europos turizmo vystimosi strategiją, kuri turėtų apriepti pačius svarbiausius Europos turizmo vystimo tikslus. Taip pat mums reikia numatyti aišku Europos turizmo finansavimą, nepaisant to, kad galbūt nuomonės šio klausimo išsiskiria dėl subsidarumo principo taikymo ar ne. Taip, turizmas priskiriamas subsidiarumo sryčiai, tačiau kartu reikia nepamiršti, kad turizmo sektorija sukūrima 11 procentų ES bendro vidaus produkto ir milijonai darbo vietų, taip pat 8,2 milijonai smulkių ir vidutinių įmonių turizmo srityje veikia. Gal manau, kad turizmas turėtų būti priskiriamas ne tik subsidiarumo politikai, bet turėtų tapti ir viena iš prioritetinių politikos sričių. Žinau, kad laiko turiu nedaug, tačiau Rumunija ketina atgaivinti atitinkamą darbo grupę konkurencingumo taryboje. Tai yra geras ženklas. Mes Europos parlamente manau, kad tikrai galėtume taip pat prisidėti kartu su ta darbo grupe parengiant būsimą Europos turizmo struktūrą bendromis pastangomis su komisija. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką. Mums reikia bendromis pastangomis remti turizmą, pasitelkiant atitinkamą platformą, ieškant būdų, kaip sumažinti turistų srautus populiariausiose turistinėse taškuose. O tą galima padaryti pristatydami kuo daugiau e, turistinių vietovių, kurios yra gražios, patrauklios, tačiau nėra tokios žinomos. Čia mums reikia užtikrinti didesnį pusiausvyrą ES lygmenių. Rumunija tikrai yra viena iš tų šalių, kurios mažiau žinomos turistams, ar tai būtų Dunojaus delta, ar Karpatai, ar uh, E, Moldavijos e, vienalynai. Tai manau, kad e, tikrai Rumunija galėtų aplankyti didesnis turistų skaičius nei dabar. Ir dar vienas svarbus aspektas susijęs su tais naujaisiais Europos ekonomikos iššūkiais, tai yra skaitmeninimas. Skaitmeninimas pamažu įsitvirtina taip pat ir turizmo sektoriuje ir gali turėti rimtos įtakos darbo vietų kūrimui, todėl reikia jau atkreipti dėmesį į turizmo sektorio dirbančių asmenų e, skaitmeninius e, gebėjimus, e, įgūdžius ir jų tobulinimą. Sutikra, kad per šios šešis mėnesius tikrai Rumunija sugebės daug pasiekti turizmo labui, nes e, tai yra svarbus sektorius. Dabar steiksiu žodį. Pone Maisner, Gezinė, tau žodis. Ačiū, mielas Diterį, gerbiamas ministrė, aš sėdžiu čia šiek tiek tolėliau. Žinoma, Klaudija, kadangi yra Rumunija, kalbėjo labai e, energingai ir ilgai, aš pamėginsiu e, tą kalbėjimo laiką šiek tiek e, sutrumpinti. Na, visi žino, kad Michaelis kalba apie dviračius, aš kalbu apie upę, šiandien tą taip pat darysiu. Yra labai e, svarbu kalbėti apie Dunojaus regioną ir e, gerai, kad yra rengiama tinkama Dunojaus regiono strategija, buvo konferencijos organizuotas, aš nežinau, kokia yra situacija Dunojaus regione regione Rumunijoje. Noriu paklausti, kokia yra situacija susijusi su e, suskistintomis gamtinėmis dujomis ir statomu terminalu Dunojoje, Rumunijoje. Ir iš kokių lėšų jis yra finansuojamas. Na ir antras klausimas, e, taip pat susijęs su e, Dunojumi. E, dėja nesu ten apsilankiusi, jūs taip pat turite ir Jodosios jūros pakrantę, kurioje nesu lankiusis, esu tik tai mačiusi Bulgarijoje ir Ukrainoje. Taigi noriu paklausti, su kokiamis problemomis susidurite Dunojaus deltoje ir Jodosios jūros pakrantėse dėl e, e, plastiko atliekų ir šiukšlių, nes tai taip pat yra labai svarbu, siekiant tinkamai tvarkyti tai turizmo sektorių. Ačiū Gezina už tai, kad kalbėjai trumpai, dabar poniai Matėra žodis. Obrigada. Cumprimentar todos os colegas. Acima de tudo, cumprimentar o senhor. Eh, ačiū. Pone ministrė, ačiū, kad atvykote į transporto komiteto posėdį aptarti turizmo klausimų. Linkiu Jums per tą trumpą laiką įgyveninti kuo daugiau savo užmojų šioje srityje. Su dideliu džiaugsmu galiu įvertinti jūsų užsibrėžtus prioritetus siekiant skatinti turizmą, taip pat ir siekiant skatinti konkurencingumą turizmo sektorių, pripažįstant, kad turizmas yra labai e, svarbus kai kurių Europos regionų ekonominiam vystimuisi ir ekonomikos augimui. Per pastarosius šios kadencijos metus nemažai kolegų pakankamai aktyviai pasisakė turizmo klausimais. Labai svarbu nuolat pabrėžti, kad turizmas yra ypatingai svarbus visos Europos ekonomikai. Ir atskirų regionų taip pat. Aš norėčiau šiek tiek daugiau pakalbėti apie Europos parlamento poziciją. Europos parlamentas paprašė būsimoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti 330 milijonų eurų atskirą finansavimo eilutę turizmui taryba dabar pritarė tokiam pasiūlymui dėl finansinės eilutės. Tiksliau labai svarbu, kad taryba pritartų, nes nėra prasmės kalbėti vien apie iššūkius. Mums reikia imtis konkrečių veiksmų atskirose sritise. Todėl pirmiausia norėčiau paminėti skaitmenizavimą ir breksitą. Kodėl? Todėl, kad skaitmeninimas e, reiškia didžiulius pokyčius. Mes, nes šiuo metu vyksta skaitmeninė revoliucija ir ją reikia pritaikyti e, piliečių poreikiams, nes šiame sektoriuje tikrai sukūrėme labai daug naujų darbo vietų, kurios yra naudingos smulkiam verslui. 90 procentų turizmo sektoriaus dirba mažos sudėtinės įmonės, todėl mes turime galbūt pritaikyti esamas ES programas ir priemonės tam, kad jos taptų naudingos smulkiam verslui, verslininkams, verslumui, kad būtų užtikrintas tam tikras tolygumas, tam tikra pusiausvyrė tarp naujosios kartos atstovų, kuri, kurie yra įgyję tam tikrus skaitmenius įgūdžius ir, ir e, kurie e, imasi tų naujų darbų bei e, tradicinių sektorių, kuriuose dirba jau vyresnio amžiaus asmenys, tam, kad būtų užtikrinta ta pusiausvyrą ir nenukentėtų Europos įmonių konkurencingumas. Na ir pabaigai. Ir pasakyti, kad tikrai dar reiks mums sukarti pakankamai ilgą kelią, kad galėtume tinkamai suvaldyti uh, geriau turizmo, turistų srautus e, ir tam e, mums reikia valstybių narių pagalbos. Arba mes turime savo ruoštą taip pat padėti valstybėms narėms. Iš valstybių narių gauname nemažai pranešimų, kuriais patvirtinama taip pat ir jūsų išsakyta, išdėstyta informacija, todėl ministrai privalo E, kurti tą pažangę Europą, pažangius miestus, e, pažangius e, turizmo objektus, tikslus, tam, kad visa Europa galėtų tinkamiau vystytis. Ačiū, ponė Montero. Aš paskutinis kalbėsiu, noriu paminėti dvi temas, kurios yra svarbios visoms frakcijoms ir visoms šalims. Tai yra pirmiausiai oro transporto keleivių teisės Noriu paklausti, ar jums pirmininkaujant mes čia išbrisime iš aklavitės svarstant šią temą. Na ir antras klausimas, tai yra daugia modalinės kelionės, kuomet nusipirkus vieną biletą galima būtų pasinaudoti įvairiomis skirtingomis e, transporto priemonėmis, pradant autobusais, e, traukiniais ir baigiant taksi, kad galėtum pasiekti kelionės tikslą. Ar jums pirmininkaujant yra numatyti kokie nors papildomi veiksmai? Taigi, ponė ministrė, dabar norėsiu teikti jums žodį ir galimybę atsakyti į visą gausybę mūsų užduotą klausimą. Da, multe întrebări și extrem. Uh, taip, dėkoju labai daug klausimų. Klausimai labai geri. Ir norėčiau juos atsakyti visus vieną po kito. Pries nuo pono Valikį. E, taip jis kreiptis mane rumuniškai, už tai dėkoju. Na čia kaip dėmesį tris renginius, kurie rengiami Rumunijoje. Nebejoju, kad atvykę galėsite išmokti ir daugiau rumuniškų žodžių. Išmoksite pasakyti ir kaip yra ir gražu, ir gerai, nes Rumunija yra labai gerai ir labai graži šalis, labai traukianti šalis. Na, aš nenoriu dabar reklamuoti Rumunijos. Žinoma, čia esu subjektivus. Tik noriu pasakyti, kad mes turime ir labai gražius kalnus, yra labai įdomi bio įvairovė, Yra ir Karpatų kalnai, ir Dunos delta. Taip pat yra ir puikių miestų, kurie patenka UNESCO sąrašus, yra pilių, vienuolynų. Tad tikrai nuoširdžiai kviečiu kolegas atvykti į Rumuniją ir visą tai pamatyti patiems. Dabar dėl tinkamo turizmo finansavimo. Žinoma, visiškai sutinku taip pat ir dėl tų minėtųjų 300 milijonų eurų. Parlamentas numatė tokią sumą ir noriu pasakyti, kad bus priimtas sprendimas dėl daugumės finansų programos 21-27 metams. Tai bus priimta vyriausybių vadovų lygių ir ten taip pat bus linija, e, atskira eilutė turizmui. Taip pat tai bus aptarta ir konkurencijos tarybos metu. Europos parlamentas prašo komisijos numatyti papildomą atskirą programą tvariam turizmui. Jeigu neklystu, kol kas komisija nesim iniciatyvos šioje srityje, tačiau mes tikimės įtraukti turizmą į darbo atvarkę, numatyti turizmų daugiau matomumo ir pabrėžti turizmo svarbą Europos ekonomikai. Taigi, iš jos perspektyvos mes man siekime pirmą kartą penkerius metus siūlyti parengti tarybos išvadas dėl turizmo, būtent tai bus konkurencijos tarybos išvados. Suprantame, kad turizmui reikia finansinės paramos, taip pat reikia konsoliduoto e, politinio pagrindo, kad būtų galima pasinaudoti galimybėmis ir veikti iššūkius, kurie yra svarbus visiems veikėjams, ypač veikiantiems vietos lygių. Taigi norime finansiškai remti šį sektorių ir manau, kad visi dėl to sutarėme ir čia esame visi partneriai. Toliau. Kitas klausimas buvo apie vizas. Libė taip pat komitetas ties tuo dirba. Žinoma, sulaukime labai daug turistų į Europą. Be abejo, tikrai lankytojų labai daug. Tačiau dar norime sulaukti ir kompetentingų komiteto išvadų šiuo klausimu. Žinoma, labai rimtai vertiname šį klausimą ir labai rimtai vertinsime ir išvadas, kurias pateiks atitikamas komitetas. Reikia suprasti naudą turizmui, tačiau taip pat reikia užtikrinti pakamą apsaugą. Taigi reikia toliau konsultuoti su ekspertais. Ta ir darysime. Kitas klausimas toliau, ponia Bilbao. Džiaugiuosi, kad paminėjote MVI. Manome, kad tai tikrai yra Europos sėkmės istorija ir manau, kad reikia bendros strategijos, kaip e, šias įmonės remti. Taip pat minėjote neįgalius asmenis. Žinoma, reikia užtikrinti geresnį integraciją, taip pat ir uh, geresnė galimybė dirbti, taip pat ir turizmo sektoriui, kuris be abejo yra labai patrauklus. Toliau ponas Kramer daug kalbėjo apie tvaro turizmą. Žinoma, būtina integruoti tvarumo idėjas į turizmas į turizmą. Tai yra labai svarbus bendrai turizmo aspektas dėja šiuo metu tvarumas turizmo sektorija labiau matomas tik kalbant apie turizmą saugomose zonose, pavyzdžiui, Natura 2000 teritorijoje. Reikėtų plėsti tvarumo idėją ir taip pat įtraukti ir kitus regionus. Toliau kalbėti apie dviračių turizmą ir dviračių kelius. Taip, žinoma, tai labai svarbu iš šios perspektyvos, nes tai taip pat padeda ir gerą sveikatą išlaikyti. Kai važiuojant dviračiu galima e, tapti sveikesniu, taip pat e, saugoma gamta. Galėčiau taip pat ir Tai yra jūs sakėte vieną pavyzdį, kuris nelabai buvo geras iš Rumunijos perspektyvos. Na taip, Rumunija dar nėra iki gal prisitaikiusi prie dviračių turizmo poreikių, suprantu aš tai. Tačiau noriu pasakyti, kad mums tai yra prioritetinis sektorius, mes dirbame šioje srityje, rengiame teisės aktus, kurie apibrėž dviračių kelius, numatys tam tikrus maršrutus dviračių turizmo. Ir um, Tai padės užtikrinti, kad dviratininkams netrukdytų automobiliai. Taip pat sieksime įtraukti Rumuniją į tą bendresnį Europos dviračių maršrutą. Taip pat e, dėkoju už tą gražų Rumunijos paveikslą, kurį jūs nupiešėte, pristatėte Rumunijos gamtą. Nebejoju, kad visą tai bus galima greitai pam patogiai pamatyti dviračių E, keliais ir aplankyti šią puikią šalį. Toliau Marinesku. Ačiū Jums padėkoti. Kėlėte klausimą dėl konkrečių veiksmų. Na, žinoma, ne viskas priklausys nuo manęs, bet žinoma, sieksiu, kad būtų konkrečių rezultatų ir bus aptarima daug svarbių temų, ieškoma sprendimų, tačiau visi mes turime susitarti. Ir todėl prašau mumis pasitikėti. Jūs pats esate rumūnas, tad prašau pasitikėti Rumunijos pirmininkavimo Europos Sąjungai. Nebijoju, kad e, rezultatai Europos turizmui bus pozityvus ir Europa ir toliau bus pagrindinės e, traukos vieta, pagrindinė traukos vieta pasaulio turistams. Toliau. Buvo keltas klausimas dėl europinės strategijos. Na, džiugiuosi, kad mes vieni kitus suprantame šio klausimu. Tikrai reikia sutarti Europos lygių dėl turizmo. Tai nėra lengva, tačiau tai tikrai nėra neįmanoma. Svarstysime galimybę parengti strategiją, turbūt taip pat konkurencijos tarybos metu. Reikės taip pat atnaujinti dešimtųjų metų strategiją. Strategija turi kisti, atsižvelgiant į visus e, pokyčius, visas naujoves, kurias rado šiame amžyje. Tikrai negalima vėluoti, nes vėluoti būtų labai brangu. Toliau buvo klausimas dėl upių e, kelių, upių transporto. Taip, tiesa, Dunojus yra puikia upė turistams, Dunojus teka ir per mano šalį, aš to labai džiaugiuosi. Ir tenka pripažinti, kad Rumunija infrastruktūra nėra pati geriausia Dunojuje. Tačiau rengėme konferenciją dėl Dunojaus. Ir norėčiau pasakyti, kad jeigu dar neaplankėte šios Rumunijos dalies, tai atvykite, pamatysite, kaip ten gražu. Taip pat šis regionas traktas ir jų UNESCO paveldo sąrašą. Ten tikrai yra praktiškai rojos kampelis žemėje. Ir ta konferencija mus teiks galimybę padiskutuoti, kaip uh, upių turizmą Dunojuje padaryti patrauklesniu ir efektyvesniu. Ir taip, ir kiek galima daugiau naudos gauti iš šios galimybės. Toliau. Toliau Berats Montero kėlė klausimą dėl turizmo indėlio į bendrą Europos ekonomikos augimą. Nepamirškime, kad turizmas yra vienas iš svarbių Europos BVP augimo variklių. apie 10 procentų BVP siejasi su turizmu. Tai yra labai daug, tačiau dar tai nėra maksimumas. Mes galime e, pasiekti ir daugiau. Konkurencingumo darbo grupėje į darbo tvarkį įtraukėme šios visus aspektus ir norime geriau išnaudoti šį sektorių ir jo potencialą. Taip. Toliau buvo dar vienas klausimas keliamas klausimas dėl kelias transporto rūšės apjungiančių bilietų, tai tikrai yra gera mintis. Tai tikrai palengvintų turistų keliones. Svarstysime šią idėją. Nebuvome prieš tai jos įtraukę, tačiau be abejo tikrai svarstysime ir ją tirsime. O dabar dėkuoju visiems už klausimus. Ja, vielen Dank, Herr Minister, und denken. Dėkoju, ponė e, ministrė, nepamirškite ir aviacijos keliaivių teisų, mums taip pat labai svarbu tai parlamente. E, dėkoju už e, tai, kad atsakėte mūsų klausimus, dėkoju už suteiktą informaciją bei sampratimus, už, dėkoju už tai, kad e, taip puikiai pristatėte savo šalį turistiniu požiūriu, linkime jums daug sėkmės, nes jūsų sėkmė ir mūsų sėkmė. Dėkoju. Kągi kolegos, perikime prie kitos temos. Taigi paliekame tarybos pirmininkavimo te temą, o perikime prie kitos mūsų bendradarbiavimo srities. Taigi dabar kalbėsime apie sezoninio laiko keitimo panaikinimą. Taigi suteiksiu žodį poniai Maritai Ufskog ir paprašysiu pristatyti savo pranešimą, prašau. Thank you, Chair, for giving me the floor. Dėkuoju, Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar baigiau savo pranešimą dėl sezoninio laiko keitimo. Jį dar užbaigiau, užbaigiau dar uh, rugsėjo mėnesį, gruodžio mėnesį. Kas norėtų išėti salės, prašau tai padaryti tyliai, sako pirmininkas. Dėkuoju. Taigi savo pranešimo projektą dėl sezoninio laiko keitimo. Pan parengiau dar gruodžio mėnesį, jis buvo pristatytas visausio mėnesį komitete. Na ir nudžiugino daugeliu narių parama. Na, o nuo tada e, mes gavome 76 pakeitimus e, beveik iš visų politinių frakcijų. Na ir džiugu tai, kad e, domimasi šiuo dosie, nes Kaip visi žinome, piliečių iniciatyva iškėlė šią temą. Ir viešų konsultacijų metu buvo sulaukta didžiausio atsakymų skaičiaus ir tai rodo, kad tai domina visus ES piliečius. Dalyvau dvi šaliuose susitikimuose su šešėliniais pranešėjais ir įvyko vienas neformalus šešėlinių šešėlių susitikimas, o vakar vyko pirmasis formalus šešėlinių pranešėjų susitikimas. Jo metu pristačiau e, įvairius variantus, e, kaip galima būtų atsižvelgti į visus pateiktus, arba bent jau daugumą pateiktų pakeitimų. Na ir Džiugu, kad šešėlinių pranešėjų susitikimas vakar vyko labai sklandžiai, visi šešėliniai pranešėjai buvo linkę į kompromisus, na, o tikslas yra paremti komisijos pasiūlymą, o taip pat ir mano e, pranešimą, kuriame siūloma panaikinti sezoninį laiko keitimą. Na, o tam, kad valstybės narės galėtų pasirinkti e, standartinį laiką, kas yra nacionalinės kompetencijos dalykas, tai rodo ir teisinis pagrindas. Na ir trečia, siūloma sukurti koordinavimą su mechanizmą tam, kad valstybės narės tarpusavį galėtų koordinuotis ir taip užtikrinti testinį Europos tarptautinės rinkos e, koordinavimas, ypač kai kalba eina apie telekomunikacijas ir transportą. Na ir ketvirta. tam, kad būtų galimas ilgėlesnis e, gyvenimo laikotarpis, tai yra labai svarbu. Na ir vienintelis aspektas, kuris nesulaukė pilnos paramos, tai yra, kada turėtų būti panaikintas sezoninis laiko keitimas. Aš siūliu 21 metus tam, kad visas valstybės narės ir suinteresuoti subjektai turėtų pakankamai laiko pasirenkti laiko keitimo panaikinimui tam, kad e, nebūtų sutrikdytas e, vidaus rinkos veikimas, kas vėlgi galėtų neigiamai atsiliepti piliečiams. Vis dėlto, vakarykštėse diskusijose e, nebuvo e, atspindėta kitų šešių komitetų, kurie rengia nuomonės pozicijos. Todėl yra numatytas kitą savaitę dar vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas, na ir numatyta aptarti kitų komitetų nuomonės, šešių komitetų nuomonės. Na, tikėkime, kad pavyks dirbti um, pagal numatytą tvarkaraštį ir pavyks balsuoti ko, transporto komitete kovo ketvirtą dieną. Tai yra svarbu. Gerai, kad parlamente galėtume primti sprendimą iki rinkimų o taip pat galėtume pristatyti mūsų darbo rezultatus prieš rinkimus. Taigi, e, džiaugiuosi tolimesniu bendradarbiavimu su visais šešėliniais pranešėjais. Ir kaip matote, aš optimistiškai vertinu e, numatytą tvarkaraštį bei galimybę priimti konkrečius sprendimus dėl šio klausimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Ulskog. Dabar suteiksiu žolį EPP frakcijos šešėliniam e, pranešėjui Hansas Svoboda, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai pranešiai, poniai Ufskog, už puikų darbą. Na, iš tiesų, vakar šešėlinių pranešėjų susitikime pasiekta konkrečių rezultatų ką dabar ir pristatė pranešėja. Taigi dėkoju už tai. Dar norėčiau papildyti tai, ką minėjo pane Ufskog. Na, dabar susiklošusi situacija nėra piliečių E, iniciatyvos rezultatas. Ne, tai yra Europos parlamento sėkmės pavyzdys, nes tai yra mūsų didelio įdirbio nuo nulio iki dabartinio teisėkuros proceso etapo rezultatas. Pone Ovskak nurodė, kad šeši komitetai e, parengs savo nuomonės dėl šio pranešimo. Jūri komitete vakar buvo e, balsuojama ir patvirtinta labai teigiama nuomonė. Taigi, e, tai darėm, tai dariau ir aš kaip jūri pranešės. Dėkoju. Dėkoju, ponė Svoboda. ECR. Pone e, Svitovskiu nėra, tačiau jį pavaduoja pana Zylė. Dėkoju. Tiesiog perskaitysiu tai, ką raštu parengė mūsų šeitinis pranešėjas. Pirmiausia, norėtume padėkoti pranešėjai už pranešimą. Ekar sutinka, sutinka tuo, kad laiko keitimas turėtų būti atšauktas 21 metų. Ekar mano, kad bet koks sprendimas dėl e, Mm, laiko keitimo paneigimo reikalingas horizontalus ir nuolatinis e, poveikio vertinimas, kuris leistų įvertinti skirtingas e, sritis ir, dar, ir poveikį gyvenimui. Taip pat manome, kad reikia esminių pokyčių ir manome, kad koordinuotas metodas, kurio tikslas yra užtikrinti darnų vidaus rinkos reikimą, yra tikrai būtinas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Filer. Pone Bilbao, Alde frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, norėčiau padėkoti poniai pranešėjų už labai konstruktyvų darbą, už bendradarbiavimą, nes jūs derinote su visomis politinėmis frakcijomis atliekant šį darbą. Na ir, mm, ir pateikti pakeitimai rodo, kad e, manome, kad gerai iki 21 metų atidėti laiko keitimo panaikinimą, nes e, šalims reikia atlikti nuodugnesnę analizę. Na ir kai kuriuose jau egzistuoja darbo grupės, kurios visapusiškai vertina laiko keitimo panaikinimo poveikį ir rezultatus. Todėl mes esame pateikę um, pakeitimus, kuriais siūlome iki 21 metų atidėti laiko <laughs> keitimo panaikinimą. Dar sėki norime paminėti štai ką. Svarbiausia užtikrinti, kad tinkamai veiktų koordinavimas mechanizmas, kurio dėka galima bus visose valstybės narėse atlikti atitinkamą analizę. Na, suprantame, kad reikia numatyti e, komisijai koordinatorės, taikintojos vaidmenį tam, kad valstybės narės galėtų tinkamas priemonės pritaikyti ateityje. Na ir aišku, dar labai viskas priklausys e, nuo to, koks e, bus pasirinktas laikas, ar vasaros, ar žiemos laikas, kada tai yra nuspręsta. Na, manau, kad reikia nepamiršti būtinybės koordinuotis tam, kad e, Europinė sistema būtų nuosekli. Dar sėki pakartosiu tai, ką esu minėjęs ir jau ščiau pasirinktas ta darbo tvarkė, tvarko, e, tvarkaršys yra įdomus. Buvo įvertintis, pavyzdžiui, ir energetinis aspektas, na, kaip rodo ir mūsų tyrimas, ir ponė pranešėja dar sėki nurodė, jog E, šios iniciatyvos e, mm, tarsi laiko keitimas buvo pasiūlytas dėl to, kad neva būtų, tai būtų leidęs sutaupyti energijos, tačiau nėra jokio tyrimo, kuris rodytų, kad būtų sutaupama energijos. Na, o e, yra problemų, pažiūrėjau, transporto srityje ir mm, manome, kad ši problema vis gilėja ir nepamirškime, kad daromas poveikis ir sveikatai, tas poveikis vis didesnis. Todėl e, reaguojant į naujausius tyrimus, o taip pat ir piliečių iniciatyvą, prie kurios prisijungė daugiau nei 4,5 milijonų asmenų ir tikrai e, nustebino toks e, iniciatyvos e, dalyvių skaičius. Aš manau, kad vis, visą tai atsižvelgiant reikia žvelgti, žengti į priekį. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Bilbao. Dėkuoju ir už jūsų optimistinę gaidą. Ponas Galiunda ar Baliunda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau pranešėjai padėkoti už tai, kad parengėte du skirtingus variantus pakeitimams ir kompromisams. Žaliai esame patenkinti tuo, kad plačiai sutarime dėl pirmo varianto. Na, kaip žinia, daugiausia buvo diskutuojama, kaip um, būtų harmonizuoti sezoninio laiko pakeit, skirtimo panaikinimą tam, kad e, Europoje nenutiktų taip, jog atsirastų skirtingų laikų mozaika. Todėl gerai, kad tekste numatytas koordinavimas mechanizmas, kas leistų užtikrinti darnų vidaus rinkos veikimą, veikimą laiko zonų vientisumą tai turėtų e, naudos Europos e, logistikai, transporto tinklams, o taip pat ir žmonių sveikatai. Gerai tai, kad numatyta suteikti e, komisijai galiojimas pavėlinti direktyvos įgyvendinimą, jeigu dėl valstybių narių primtų sprendimų atsirastų ta laiko zonų mozaika. Na, o tam, kad būtų E, padėta valstybėms narėms apsispręsti, ar geresnis žiemos ar vasaros laikas reikėtų nepriklausomus ekspertus pasitelkti, kurie parengtų savo rekomendacijas. Dėkuoju, ponė Dalundė. E FDD. E, frakcijos vardu, ponė Juda, ar norėtumėte pasakyti, ką nors atrodo, jūs kalbatės? Pane Ajuto. Ne, jinai neketina pasisakyti. Toliau, ponė. Pane... Maisner. Jeigu ponia Vita nieko nenoriu pridurti, tai tuomet pasisakys ponia uh, iš Aldi frakcijos. Dėkoju šešėliniai pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Mano manimo, ši tema yra itin svarbi. Na, žinau, kad yra ne vien tik tais mūsų komitete, bet ir kitose komitetuose yra kolegų, kurie mano, kad šita tema yra nesvarbi. Aš nesutinku, nes jau nuo tada, kai esu išrinkta į parlamentą, kovoju už e, sezoninio laiko keitimo paimėjimą, žinau, kad yra kompetingas e, kom, transporto komitetas, o komisarai nuolat baiminasi, kad e, m, atsirasta skirtingų laiko zonų mozaika, tačiau E, buvo viskas bandama derinamas, derim, e, derinama. Na, aišku, valstybės narės gali pasirinkti pačias laiką, tačiau aš dar sėki pasakysiu, kai buvo ES įdėktas vasaros laikas, tuo metu Šveicarijoje įvyko referendumas ir dauguma piliečių nenorėjo to laiko ir vyriausybė nusprendė vis dėlto įdėkti, nes tai yra geriau vidaus rinkai. Žmonės sutiko, tačiau laukia, kada Europa galiausiai ateis į protą. Taigi Rusija ir Kinija vėl atsisakė laiko keitimo. Yra daug medicinių priežasčių, tam padirbti chronologai buvo gavo Nobelio premijas, nes jie pastebėjo, kad žmonėms tikrai nėra palankus laiko keitimas. Ir šiaip medicinių požiūrių tinkamiausias yra žiemos laikas. Taigi yra ir, ir kitų priežasčių, pavyzdžiui, e, transporto priežasčių. Šiaip jau normaliai yra daugiau nelaimingų atsitikimų vakarais, o dabar rytais ypač e, į juos įtraukiami vaikai. Taigi aš manau, kad labai svarbu per pirmąjį svarstymą patvirtinti šį sutikimą. Aš bijau, kad nepavyks gerai dėrėti su valstybėmis narėmis, nes pačios jos dar nėra apsisprendžiusios. Tačiau jeigu per šią kadenciją pasiektume konkrečių rezultatų ir duotume aiškiai krypti tolimesnėms dėryboms, aš manau, kad e, daugeliui žmonių, kurie ypač kenčia nuo sezoninio laiko keitimo, tai tikrai būtų geras ženklas. Dėkoju, ponia Meisner. Ponas Enrikė, mūsų vicepirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris dalykus noriu pasakyti. E, aš suprantu, kad referendumas atitinkamai daro poveikį politikams, nes tikrai e, manau, kad rimtas klausimas yra susijęs su būtinybė atsižvelgti į žmonių pageidavimą. Nustoti kaitalioti laiką, kitas klausimas yra, reiktų palikti vasaros ar žiemos laiką. Tačiau noriu užduoti klausimą komisijai. E, Turite mane, kad ES neturi jokių įgaliojimų priimti E, čia atitinkamą patvirtinti harmonizuojantį mechanizmą, kaip mes galime išvengti tokios galimybės, kad kiekviena valstybė narė pasirinktų jai tinkamiausią laiką, e, remiantis e, tuo nulinio dienovidinio laiku arba GMT laiku ir kokius padarinius visą tai gali turėti transporto sektoriui, žmonių, prekių judėjimui, bendrai rinkai. Pirmas klausimas, ar reikia keisti laiką, dėl to nuomonės išsiskiria, kokį laiką pasirinkti vasaros žiemos nuomonės išsiskiria dėl sistemos harmonizavimo, akivaizdu, kad mes čia negalime jokios bendros sistemos patvirtinti, bendros Taip, aš suprantu, kad Šveicarija vyko referendumas, tačiau e, Nelabai suprantu to entuzijazmo, kodėl mes norime savo čia susikurti papildomų problemų. Aš balsuosiu prieš šį pasiūlymą. Vis tik tai norėčiau, kad komisija, kuri atliko poveikio įvertinimą, galėtų mums pasakyti, e, ko galime tikėtis iš valstybių narių e, kalbant apie veiksmus susijusius su laiko suderinimu, jeigu būtų atsisakyta kaitaliojimo. Pone Vandalin dabar žodis. Ačiū. Pone vicepirmininkė, labas rytas. Niderlanduose yra tokia patarlė. Geriau jau pusiaukelį apsigręžti negu e, keliaujant pasiklysti. Taigi, aš manau, kad dauguma šio komiteto narių siūlo mums antrąjį variantą, tai yra pasiklysti. Mes e, akivaizdžiai judame į tam, link tam tikro lopinio Europoje, kalbant apie laiko nustatymą, kuomet e, viena valstybė pasirinktų vieną laiką, kitą kitą, todėl aš siūlau nieko nekeisti, nes iš tiesų nėra jokių tinkamų vertinimų atlikta, kokį poveikį turėtų laiko katalimo atsisakymas Europoje mes, kaip visuomet, ieškome e, kompromisų, bandome čia kažkokį tai patrauklų mechanizmą visiems bendrą pasiūlyti. Aš raginu visus paremti 19 pakeitimą, kurio autoriai Van Miltem Urkrikė ir Vandalin ir atmesti komisijos pasiūlymą. Geriau pusiaukelėje apsigręžti, negu keliaujant pasiklysti. Ačiū. Ačiū, Peterį. E, kito diskusijų dalyvio, jo e, dabar turime šiek tiek palaukti, Vimai, ar tu ta, žinai tą patarlę? E, na, visos patarlės yra ne iš Olandijos, o iš Niderlandų. Tarp Olandijos ir Niderlandų egzistuoja didžiulis skirtumas. Aš nesu iš Olandijos. Tai aš tik vieną klausimą noriu pirmininkai užduoti pranešėjai. Kai baigsime svarstyti šį klausimą, tiksliau kada mes baigsime. Nes pons Vandalinas iš tiesų mano lūpomis kalbėjo. ES jau tris metus kalba apie tai. Ponas e, Junkeris e, mums e, praktiškai keulę pakišo. E, arba gabalą žalios mėsos, e, kuris visiškai neišvirtas, neiškeptas yra. Jeigu mes e, norime siekti piliečių pasitikėjimą, tai turėtume daugiau tokių klausimų svarstyti ir manau, kad yra didelė gėda, kad užtruks dar iki ketverių ar penkerių metų, kol šios diskusijos baigsis. Tik noriu paklausti pranešėjo, kada mes priimsime galutinį tinkamą sprendimą šiuo klausimu. Ačiū. Pana Kramerį žodis, ačiū pirmininkė. Ja, visi baiminasi to skirtingų laiko zonų lopinio Europoje. Na, visi apsimeta e, arba nemato, kad Europoje jau dabar e, egzistuoja trys skirtingos laiko zonos, kurios atsirado. Visiškai netinkam, nelabai suprantu, kodėl Ispanijoje ir Portugalijoje skirtingas laikas galioja, nes tai nieko bendro neturi su geografija. Ir kaip visą tai įvyko, galiu pasakyti kaip Vokietijos atstovas, nes e, kuomet Vokietija už, okupavo Prancūziją, tai e, egzistavo bendra laiko zona Vokietijoje ir Prancūzijoje, o kai Hitleris uh, uh, susitarė su Franko, tai ir Ispanijoje tas pats laikas galioja. Ir vakarų laiko zona buvo Airija, Junktinė karalystė ir Portugalija. Po to vėl viskas buvo pakeista. Tuo tarpu rytuose Graikijoje galioja tas pats e, laikas kaip Baltijos e, šalyse, bet ne kaiminėse, e, o kaiminėse šalyse galioja kitas laikas. Ir tas lopinys jau dabar egzistuoja ir reikia jį panaikinti. Galbūt uh, mes ir nepasieksime, kad visoje Europoje galiotų vienas laikas, tačiau netgi ir jeigu išliks tos trys skirtingos laiko e, zonos, tai nieko iš esmės nepasikeis, o dėl medicininių priežasčių mes tikrai jausimės geriau. Na ir tas teiginys, kad mes nenorime to lopinio, visiškai nieko bendro neturi su realybė. Mes turime jau dabar tą lopinį, reikia siekti jį panaikinti, tačiau kartu atsisakant ir nulatinio e, sezoninio laiko kaitaliojimą. Ačiū uždėmesi. Ačiū. E, Donėlį dabar kalbės. Visiškai pritariu pono Rikė mintims ir jo susirūpinimui dėl laiko sudarinimo proceso sėkmės. Pone Ulskok kalbėjo apie numatytą koordinavimo mechanizmą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad e, valstybės narės priima sprendimus dėl laiko nustatymo, tai e, klausimas kyla, kas e, įvyks, jeigu kažkur užstriks darybos dėl to harmonizavimo mechanizmo. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų kliūdančių diskusijoms taryboje šią temą, nes tikrai nežinau, kokia būtų pasirinkta strategija, jeigu darybose nu, kas nors kur nors užstriktų. Ačiū. Aš taip pat esu kalbėtojų sąrašai, turiu pasakyti, kad e, šios temos svarba Vokietijoje niekada nebuvo taip kontroversiškai svarstama. Vieni e, labai entuziastingai šį pasiūlymą remia, kiti mums priekaištauja, kad mes neturime daugiau ko veikti ir rūpinamės tokiais e, niekingais klausimais. Aš asmeniškai pasisakau už e, tai, kad būtų atsisakoma laiko kaitaliojimo ir daugiau nieko nenoriu pasakyti papildomai. Dar turime komisijos atstovų Pona Haukart dabar pristatys komisijos poziciją. Ponas. Morning, um, first... Dėkuoju, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau dar kartą padėti pranešėjai, poniai Ilskok, taip pat visiems šilinėms pranešėjams už jų puikų darbą, rengiant pranešimą, reaguojant į mūsų pasiūlymą. Suprantu, kad tai yra didelis iššūkis, kai reikia derinti nuomonės su kitais šešiais komitetais, tačiau nebijau, kad jums tai puikiai pavyks. Ir matau, kad jau šiol dirbta tikrai puikiai, įtraukiant visų nuomonės. Taigi norėčiau dar kartą padėkoti ir jūsų komitetui konkrečiai už paramą komisijos pasiūlymui. Norėčiau sureaguoti į pono Rykė puikius klausimus. Norėčiau trumpai priminti šio pasiūlymo taikymo sritį. Kągi siūlo komisija? Komisija siūlo atsakyti esamos sistemos, pagal kurią visos valstybės narės du kart per metus keičia laiką tuo pačiu metu, tai daro suderintai ir bus nauja sistema, kada valstybės narės liausis tai daryti tuo pačiu metu taip pat. Taigi vėl tai bus padaryta suderintai. Tuo pačiu numatant bendrą režimą, nes nu, bendrą režimą Ir toks bendras požiūris į sezoninį laiką yra labai svarbu taip pat ir vidaus rinkai. Tad e, labai džiaugiuosi, kad e, šis komitetas ir mane Ulfskog remia šią pagrindinę mintį, pagrindinę sumanimą. Ko nepaliečia komisijos pasiūlymas nei esama direktyva, tai yra valstybių narių galimybių pasirinkti savo laiko zonos. Valstybės narys jau dabar gali pasirinkti savo standartinę laiko juostą. Ir, na, tai iki šiol veikia visai gerai, nėra jokių problemų dėl nenusiklių sprendimų tarp valstybių narių, nes visos valstybės narės taip pat turi interesą suderinti savo laiko juostą su kaimynais. Taigi nenumatome ir jokių sunkumų ateityje. Tačiau taip pat sutinkame, ir tai yra svarbu, kad e, svarbu, kad valstybės narės ir toliau koordinuotų savo sprendimus tarpusavyje. Ypač tai svarbu perinamajam laikotarpiui. Perinamajam laikotarpiui nuo dabartinės sistemos į naują sistemą, kaip ir numatyta mūsų pasiūlyme. Taigi čia taip pat atsilgėme ir į pasiūlymus, kurie buvo išdėstyti, kad galbūt reikia e, numatyti naujas procedūras ar kontaktinius e, asmenis, kaip koordinuoti šias procedūras. Bet kadangi tai yra valstybių narių kompetencija, išskirtinė kompetencija, tai šioje srityje na, mes norėtume raginti ne, neišleisti iš akių subsidiarumo principo. Europos parlamentas turi tai atsižvelgti svarstydamas savo nuomonę. Toliau. Dėl grafiko ir direktyvos įsigaliojimo laiko. Suprantame, kad tai užtruks kiek ilgiau negu buvo numatyta anksčiau, pirmajame komisijos pasiūlyme. Gali šiek tiek užtrukti ilgiau, numatytas galtinės laiko juostas. Tad reikia numatyti pakankamai laiko ir numatyti pakankamą perinamą laikotarpį, kad visi piliečiai, ūkininkai, ekonomikos veikėjai gali, ir tarnybos galėtų tinkamai pasiruošti. Nebejoju, kad bus rastas protingas sprendimas tam. Taigi dar kartą norėčiau visiems padėkoti už darbą ir lauksime balsavimo rezultatų kovo mėnesį. Tikimės taip pat ir, kad tai bus patvirtinta vėliau kitą mėnesį plenarinė sesijoje. Ir taip pat viskas tinku su pranešėja. Jeigu Europos parlamentas patvirtina savo nuomonę iki kėdės pabaigos, tai bus aiški, aiški žinia tarybai, kad parlamentas yra pasirengęs dirbti greitai, kad pasiektų sėkmingą rezultatą. Dėkoju. Ja, Dėkoju Haukartui iš Europos komisijos. Na, pabaigai dar norėčiau suteikti žodį poniai Ulskok ir paprašysiu atsakyti ar į vieną ar kitą nuskambėjusią klausimą. Prašau. Dėkoju. Taip, aš galėčiau tik pakartoti tai, ką sakė komisija, atsakydama į tos klausimus, kurie buvo iškelti. Komitete balsuosime kovo ketvirtą dieną. Plenarinė sesija bals, bus balsuojama kovo pabaigoje. Tada lauksime tarybos ir žiūrint, kada taryba suformuos savo poziciją, galbūt galėtume dokumentą baigti svarstyti iki metų galo arba kitų metų pradžioje jeigu parlamentas patvirtina savo sprendimą, tai būtų aiški žinia tarybai, kad taryba numatytų šį dokumentą kaip prioritetą ir tai paskatintų juos numatyti ambicingesnį darbų grafiką. Taip pat galėčiau ir pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta Žinoma, norime čia, kad parlamentas na, pasižymėtų, parodytų, kad girdi paprastų piliečių balsą, supranta, kas jiems svarbu. Ir taip yra keli milijonai piliečių, kurie yra labai sitraukę į šį klausimą, jiems labai rūpi ta, ta problema, kad laikas keičiamas kasmet tie piliečiai nebūtinai labai griežtai pasako už vasaros ar žiemos laiką, tačiau jiems labai rūpi pats laiko pakeitimas. Nes tas keitimas kai kuriems iš jų turi poveikį, daro poveikį sveikatai, bendrai jų kasdienybę paveikia. Būtent Todėl tai svarbu ir mums kaip parlamentui, ir mes taip pat esame išrinkti paprastų Europos piliečių, būtent tie piliečiai už mus balsavo. Taigi šios diskusijos ir prasidėjo, na, tiksliau, e, e, laiko keitimas buvo pradėtas siekiant mažinti energetikos išteklių panaudojimą per krizę. Bet poveikio tokio ne, ne, neturėjo, tad šis poveikis ir nebesvarstomas yra. Ir dabar svarbiausias klausimas yra, ar nėra per daug sudėtinga kasmetą laiką keisti. Nes vis tai yra tam tikras veiksmas, kuris turi ir psichologinį, ir biologinį poveikį kai kuriems piliečiams. Na, nemanau, kad reikia viską čia dramatizuoti. Reikia tiesiog parengti tinkamą pasiūlymą, nereikia revoliucijų ir reikia parodyti piliečiams, kad galime juos išklausyti. Reikia parodyti, kad girdime tų žmonių, kam tai rūpi balsą ir parodyti, kad nebebus to kasmetinio keitimo. Ir reikia tik, tik nutarti, ar laikas bus vasaros ar žiemos, bet ar tai tikrai yra per, per sunkus sprendimas šiam parlamentui? Na, aš taip nemanau. Manau, kad rezultatai bus tikrai geri. Galbūt tai nėra labai svarbu, tačiau kai kuriems piliečiams tai bus tikras įrodymas, kad mes nesame kažkur padangėse, mes esame arti jų. Beje, visos parlamento frakcijos remia šį darbą. Taigi, visi kartu pareiksime pasiūlymą, kuris būtų tinkamas. Būtent to aš ir siekiu. Dėkuoju. Ja, vielen Dank, Frau Ulskog, auch für Ihre sehr sach. Dėkoju, ponė Ulskog, dėkoju ir už labai dalykišką diskusiją apibendrinimą. Norėčiau pakartoti tai, ką jau minėjote. Mūsų komitete balsavimas vyks kovo ketvirtą dieną. Na ir tikėkime, kad per antrą plenarinį sesiją Strasbūrę galėsime baigti balsuoti. Na, mm, kiek anksčiau pabaigime nes esame numatę 11 mm, valandą mm, e, ir esame matę susi, diskusiją su EMZA vyktamąją direktę. Taigi, e, o 11 čia esantis e, parlamento nariai kviečiami į fotosesiją. Oui, mes chers collègues, s'il vous plaît, je vais. Brangus kolegos, norėčiau, prašau sugrįžti, atsiprašau, ateiti į priekį, prieš sekretariatą, čia darysime nuotrauką. pas. Ils sont... Allez, monsieur Telinchka, il va falloir. Pone Telinchka, prašau visus labiau šiek tiek susispausti, ateiti arčiau. Prašau į glaudesnę grupę stoti. Pona Zylė, prašau taip pat ateiti. Nebijokite, visi ateikite. Prašau, glaudžiau. Ala, Madame, Madame Klun, Monsieur Dely. Ponas Dely, Madame Klun. Pone Montero. Coiffez-vous un petit peu. <laughs>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 Allez, nous allons commencer, s'il vous plaît. Taigi pradėkime. Džiaugiuosi. Džiaugiuosi, galėdama pasveikinti mūsų komitete naują vykdančią EMSA direktorę, ponę Mają Markovčic Kostelak. Ji mums papasakos apie Europos jūrų saugumo agentūrą. Taip pat noriu pasveikinti Jūs, tapus organizacijos vadovę, nuo sausio pirmosios dienos. mes Su EMSA glaučiai bendradarbiaujame, taip pat bendradarbiaujame su ankstesniu direktoriumi, ponu Marku Mili. Džia, labai džiaugiamės agentūros darbu, labai džiaugiamės jūsų žiniomis, jūsų dalyvavimu mūsų komiteto darbe. Tad labai džiaugiamės šiandieną, galėdami išgirsti jūsų viziją dėl tolesnės agentūros krypties. Taigi labai džiaugiamės jūs sveikindami atvykus. Mūsų komitėse esate visada laukiama. Taigi, suteiksiu žodį poniai direktoriui, o paskui bus laikas diskusijai. Pone Vim, pone Vandekamp, kalbate labai garsiai. Dėkoju, ponė pirmininkė, garbėjai parlamento nariai, ponės ir ponai didelė garbė man šiandieną būti šiame posėdėje. Pirmą kartą jame dalyvauju kaip vykdančioji Europos jūrų saugumo agentūros direktorė. Labai džiaugiuosi gavus galimybę šiandieną pristatyti jums savo viziją ir planus EMSAI tolesniam laikotarpiu prisijungiau prie agentūros labai įdomių ir svarbių metų jūrų saugumui. Yra daug iššūkių, tačiau taip pat yra daug galimybių. Mano užduotis užtikrinti, kad agentūra galėtų sureaguoti šios iššūkius ir kuo geriau panaudoti išteklius. Iš operatyvinės pusės, tačiau pasakyti, kad jūrų transporto saugumo ir jų tas pats saugumas yra itin svarbus mūsų ekonomikoms. Per 80 procentų pasaulio priekybos vyksta laivybos keliais. Ir ES čia yra labai svarbus žaidėjas. Per 40 procentų tonažo yra valdoma Europos laivininkistės pramonės. Jūrų priekyba kyla, Tad uostai, kurie mūsų pagrindiniai vartai tarp Europos ir tarptautinės prekybos, e, taip pat darosi vis svarbesni. Ir situacija nuolat keičiasi. Prekyboje dalyvauja vis didesni laivai, gabena vis didesnius krovinius. Kai kurie laivai jau yra desni negu trys futbolo aikštės. Be abejo, technologijos taip pat keičia verslo kasdienybę. Ir čia norėčiau atkreipti ypač dėmesį į autonominis uh, e, laivus. Tai jau ši galimybė jau artėja ir tai labai pakeis jūrų transportą ir laivybą. vykstant tokiai transformacijai, reikia vis turėti galvoje jūrų transporto poveikį aplinkai ir reikia pasinaudoti technologijomis, kad būtų galima sumažinti e, laivybos poveikį aplinkai. Iš institucinės perspektyvos matome, kad greitai vyks parlamento rinkimai bus nauja, naujas parlamentas ir komisija. Taip pat bus parengta nauja daugiametė finansinė programa, kuri įsigalios nuo 21 metų. Dėkoju komitetui už tai, kad palaikote EMSA prašymus išlaikyti stabilų biudžetą tiek nominaliai, tiek realiai. Ir tikimės, kad toliau remsite šį klausimą. Turint galvoje šias abi perspektyvas, mes rengiame naują penkių metų strategiją EMSAI. Strategija bus pristatyta iki metų pabaigos. Strategija bus esminės svarbos veiksnys, siekiant užtikrinti agentūros sėkmingą veikimą. Strategija bus ambicinga Tad svarbu strategiją formuoti glaudžiai bendrabiaujant su Europos komisija ir valstybėmis narėmis, kurios yra atstovavimas mūsų valdyboje. Pagal šią strategiją EMSA remsis naujasiamis technologinėmis naujienomis, taip pat e, tai bus kompetencijų centras jūrų saugumo srityje. Valstybės našė ir komisija yra mūsų pagrindinis klientas, Ir mes ir toliau teiksime aukščios kokybės paslaugas, kad mūsų klientai iš savo pusės galėtų kuo geriau gyvendinti savo misiją. Taip pat EMSA gerins bedarbiavimas su kitomis Europos institucijomis ir tarnybomis, kad būtų galima užtikrinti didesnę pridėtinę vertę jūrų sektoriui. Taip pat norime, kad e, EMSAT vaidintų svarbesnį tarptautinį vaidmenį tiek pristatydama pasauliui Europos sprendimus, tiek e, pasisakydama už Europos politinius sprendimus. Keisime dėl to savo vidaus procedūras, pritaikysime jas prie tarptautinių modernių standartų. Visos mūsų paslaugos, kuriamos taip vadintų jūrų transporto saugą ir saugumą, taip pat užtikrintų tinkamą reagavimą į taršą ir užtikrintų didesnę aplinkos apsaugą. Paslaugos remiasi EMSA įgaliojimais ir ateityje sieksime gerinti stebėjimo paslaugas, kad būtų galima praturtinti mūsų turimą jūrų situacijos vaizdą. Tai taip pat parems mūsų bendradarbiavimą su pakrančio apsaugos tarnybomis. Numatome įvairūs informacijų tikimo lygmenis, teikiant integruotas paslaugas. Paslaugas dabar gauna per 3000 naudotojų ir per 200 organizacijų. Šie skaičiai nuolat auga. Reikia prie paslaugų vis paprastesnė vartotojams. Taip pat sukūrėme ir mobilę programą. Ja pristatėme praeis metais, tikiuosi, ją jau matėte ir naudojate. Turime vis daugiau duomenų, tad, žinoma, ieškame naujų būdų, kaip tos duomenys panaudoti. Pavyzdžiui, pernai pradėjome naudoti automatizuotą elgesio stebėjimo įrankį kuris jau labai pastvirtino ir jo labai džiaugiasi mūsų vartotojai. Tas įrankis tai yra algoritmas, kuris stebi laivo duomenis ir nustato nenormalų, nenormalias elgesio tendencijas. Tuomet yra taigi, siunčiamas pranešimas, kai nustatoma kokia nors problema. Šiuo metu per 200 vartotojų turime ir per 2000 pranešimų kas dieną mm, pateikiama įvairiose sritise ir sienų apsaugos, saugumo, žvejybos srityje. Norėtume, kad duomenys būtų naudojami vis plačiau, taip pat ir planuojant bei, bei e, kuriant politinės priemonės ir politinę atsaką. dar viena EMSA naujiena, kuria siekiama gerinti mūsų informacijos rinkimą. Tai yra bepiločių skraidiklių naudojimas. Kaip matote, čia EMSA teikia stebėjimo priemonės naudodama bepilotės skraidyklės. Praėjus metais vyko viešiai pirkimai ir tai išplėtė mūsų galimybės. Dabar turime jau skridiklės, kurios gali vertikaliai e, pakilti, taip pat turime keturius laiktus skridiklės, kurios gali būti naudojamas ir, ir pakilti oro nuo laivų. Taip pat turime ir naują palydovų tinklą, kuris remia didesnį nuotolio operacijas. kad būtų galima visapus išnaudoti naujas galimybės, reikia naujų skraidimo leidimų. Tačiau paslaugos jau yra teikiamos valstybės narėms ir ES tarnyboms. Pavyzdžiui, Portugalijoje ir Ispanijoje šios priemonės jau naudojamos, taip pat bus naudojamos ir Islandijoje, taip pat ir Kroatijoje, mano šalyje. Iki metų pabaigos planuojama, kad tokios paslaugos bus taikomas taip pat ir Danijoje, Prancūzijoje, Graikijoje ir parems valstybės narės, Frontex ir kitas agentūras. Taip pat teikime įvairias stebėsinos kitas paslaugas. Matome taip pat ir paslaugas, kuriomis siekiamas stebėtis taršą, neteisėtus išmetimus. Per 5000 tokių stebėjimų atlikta praėjusiais metais. Greta to, Kopernikus jūrų stebėjimo paslauga, kurią taip pat teikia EMSA, teikia palidovinės nuotraukas, kad būtų galima geriau suprasti e, esamą situaciją jūrose. Paslaugos yra teikiamos įvairiems autorizuotiems vartotojams tai, ir siekiama užtikrinti jūrų transporto saugą, saugumą, žuvinkistėje pasagos naudojamas taip pat aplinkos apsaugos stebėjimui ir sienų apsaugai. Paslaugos teikiamas vis desniam skaičiui vartotojų, taip pat teikiama ir produktų skaičius. Per 30 procentų išaugo teikiamų paslaugų skaičius. Kaip jau sakiau, Šiandieną reikia ne tik spėti su naujomis technologijomis, bet taip pat ir numatyti naujus pokyčius. Tuos pokyčius, kurie gali būti tikrai revoliuciniai jūrų transporto srityje. Čia daugiausiai turiu galvoje automatinį, automatizuotą transportą. Dabar atliksime tyrimą, bus vertinami šie automatizuoti laivai ir bus vertinama jų, bus vertinamas jų poveikis iš aplinkosaugos ir iš kitų perspektyvų. Sieksime, kuo geriau pritaikyti EMSA sistemas, kad būtų galima atsižvelgti šios naujus pokyčius. Taip pat EMSA vertins, kaip būtų galima naudotis e, debesų kompiuterija paremtomis sprendimais. Suprantame, kad šios naujovės kelia įvairių naujų iššūkių, pavyzdžiui, kibernetinės saugumos. Šioje srityje kaip tik neseniai vyko EMSA seminaras kartu su kitomis transporto agentūromis, taip pat su ENISA. Ir siekime didinti formatumą bei gerinti apsaugą nuo šių bendrų grėsmių. jūro aplinkos apsauga taip pat yra EMSA prioritetas. Ir toliau dirbsime su svarbiausiais veikėjais, siekdami mažinti laivų taršą, taip pat išmetimus į atmosferą ir kitokią taršą ir ieškosime būdų, kaip EMSA galėtų geriau įsitraukti į stančius klausimus, pavyzdžiui, balastinio vandens išmetimą ir panašius dalykus. Taip pat dirbsime E, kuro alternatyvų srityje. Ir e, EMSA rengia gairias dėl skaitintų dujų naudojimo, kuris plačiai naudojamas šioje pramonės srityje. Taip pat, veikime strategiją sieksime numatyti, kaip būtų galima mažinti anglies taršą ir taip pat plastiko taršą jūrose agentūra ir toliau vaidina svarbu vaidmenį padėdama pakrančių valstybėms reaguoti į jūrų taršą. Šiuo metu turime 17 laivų, kurie reaguoja į taršą ir jie gali sureaguoti į įvykį per 24 valandas. Greta to tai-, taikomas papildomos paslaugos, kurios pritaikomas pagal valstybių narių poreikius. yra teikiama taip pat parama įranga ir tuo numatomas platesnės galimybės reaguoti pagal tai, kokios, kokiamis taršos problemos susidurima. Dažniausiai e, sutakimas dėmesys yra į infrastruktūrą ir technologijas, tačiau reikia neišleisti iš akių ir žmogiškojo veiksnio. Šioje srityje tikimės, kad agentūra ir toliau teiks tinkamus ir tinkamai pritaikytus mokymus, kurie padės geriausiai išnaudoti naujasias technologijas. Geras pavyzdys galėtų būti virtualios realybės technologijos, kaip tik tai įtrauksime į naujus planus. Taip pat sieksime įtraukti daugiau vartotojų bei daugiau temų į mūsų mokymų programas. 2019 metais pagrindinė tema - moterų įgalinimas laivy, laivyboje. Aš, kaip moteris, kuri vadovaus EMSA ir taip pat šio komiteto pirmininkė yra moteris, taip pat ir komisaris, sakykim, šis yra moteris, tad galiu pasakyti, kad EMSA ir toliau skatins galimybių lygybę laivybos srityje. EMSA jau subrendo kaip agentūra ir mūsų pajėgumai domina veikėsime pasaulyje. Mūsų įgaliojimai jau leidžia teikti paramą kitoms Europos politikos sritims, kurios yra greta laivininkistės. Tai padeda užtikrinti saugumą ir aplikos apsaugą bendrai ES vandenyse. Mes nuolat sulaukime delegacijų iš ne ES šalių, kurios nori geriau suprasti mūsų unikalų požiūrį bendrabiavimą. Tai yra unikaliams į galimybę skatinti ES sprendimus pritaikyti visame pasaulyje. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad norėčiau padėkoti Jums už nuolatinę paramą EMSAI ir taip pat noriu pakviesti komiteto narius, kviečiu apsilankyti EMSOje kaip jau jūsų delegacija padarė praėjus metais. Dėkoju. Merci beaucoup, madame. Dėkoju, ponė, e, ponė direktorių, už bendrą situacijos pristatymą. Na ir taip, aišku, tarša, klimato kaita, naujos technologijos. E, Ir tai yra iššūkiai, jūs kalbėjote ir apie biudžeto aspektus, strategiją. Na, nu, dabar siūlau nedelsdama pradėti diskusijas ir pirmiausia sutiksiu žodį ponui Vin Vandekam. Prašau. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti ir nuoširdžiai pasisveikinti su ponė Markovič no. Nu, Wikipedijoje perskaičiau, kad jūs parengėte tyrimą e, apie balastinį vandenį, tai yra labai specifinis e, aspektas susijęs su jūrininkistės pramonė. Noriu paklausti apie bendradarbiavimą tarp EMSOS, Frontex ir žuvininkistės galbūt agentūrų. Taip pat noriu užduoti klausimą dėl prekybos žmonėmis. Visi puikiai žinome, kokie liūdni įvykiai vyko viduržėme jūroje ir jūsų pirmtako prieš kelis metus jau paklausiau to paties, tačiau dabar matome, kad nelegalus migrantai kursuoja Šiaurės jūroje tarp Prancūzijos ir Junktinės karalystės. Kaip jūs e, esate pasiskirsti užduotimis tarp EMSOS, Frontexo ir žuvininkystės e, žvejybos agentūros? Kitas klausimas. E, dėl tarptautinės migrantų organizacijos. Jūs apie ją nekalbėjote, tačiau, kaip supratau, EMSA yra e, vienas e, iš, e, tai yra tarptautinės jūrų organizacijos. <clears throat> Aš kaip supratau, kad vienas e, iš, vienas didžiausių agentūrų, kur, kurie teikia pasiūlymus tarptautiniai jūrų organizacijai. Tai manau, kad mums <laughs> reikia tiems amerikiečiams įkvėpti, pūsti sveiko proto. Jau pradėjau angliškai kalbėti, tai turbūt ir tęsiu. Taigi, kaip mes galėtume įkvėpti tarptautinę jūrų organizaciją tam tikriems paskatinti, tam tikriems e, tinkamiems veiksmams, pavyzdžiui, susijusiems ir su domenų rinkimu tarš, apie taršą. Rinkėjams labai svarbus klausimai yra susijęs su vadinamąją plastiko e, sriuba. Plastikas yra vienas iš didžiausių mūsų jūrų taršos šaltinių Ar jūs esate tas pagrindinis asmo, kuris koordinuoja jūrų valymo veiksmus, ar tik tai privačiomis iniciatyvomis čia viskas grindžiama? Be to, Karima pamiršau užduoti klausimą apie bepilotės skraidyklės ir pabėgėlius. Komet, pavyzdžiui, EMSA skraidyklė pamato dreifuojančius laivus atviroje jūroje. Kaip jūs elgiatės? Ar jūs e, sakote, kad na, tai yra ne mūsų reikalas, ar e, skambinate Frontexu ar kokiu kitu veiksmų įmatės. Taigi apibendrinant, kaip vyksta bendarbiavimas tarp EMSOS, Frontexo ir kitų europinių agentūrų, koks jūs tarpusavio santykis su tarptautinė jūrų organizacija ir kaip mes valome jūras. Ačiū. Dėkuoju, ponė Vandekom, ponė Anderson, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą. E, turiu štai kokį klausimą. Ar momentas aptinkamas? Kaip žinia, mūsų komitetas e, daug dirbo ties e, jūrų transporto teisėkros pasiūlymais ir ponas Enrikė turėtų daugiau ką pasakyti, bet šiaip jau mes pasiekėme sustarimą dėl jūrininkų mokymo ir sertifikavimo. Tai be kita ko patenka ir EMSA E, veiklos rytį, tai bus užtikrinama, kad jūrininkai bus kvalifikuoti ir konkurencingi pasauliniu lygiu ir tai tikrai duos privalumu. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl pasiekto susitarimo ir ar mes kaip komitetas galėtume kažkaip toliau paremti EMSA vykdomame darbe, tam, kad iš tikrųjų turėtume gerai parengtus jūrininkus. Tojame sustrime yra peržiūros nuostata e, ir ten, be kita ko, kalbama apie jūrininkų siuntimą. Na ir šiaip bandoma užtikrinti, kad viskas, kas vykdoma e, šioje srityje, visiškai atitiktų ne vien tik jūrininkų profesinio rengimo. Um, sertifikavimo reikalavimus, bet taip pat ir tarptautinės darbo organizacijos nuostatas. Uh, nes šiaip e, tikslas yra užtikrinti, kad jūrininkai atitiktų tiek europinius, tiek ir tarptautinius standartus. Taigi, ar esate patenkinta jūsų, e, mūsų pasiektų sutarimu ir norėtųsi išgirsti jūsų pastabų? Dėkoju. Pone Andersen, pone Foster, prašau. Dėkoju, pone pirmininkė. Noriu pasveikinti ir naują EMS vadovę. Džiugu, kad atvykote pas mus. Na ir turiu e, pastabų dėl trijų pagrindinių sričių. Jūs kalbėjote be kita ko apie tarptautinį jūro organizaciją ir aišku galioja reikalavimai, kad EFSA laikytųsi visų e, sutarčių ir konvencijų, kurios buvo laikui bėgant sudarytas. Taigi, mano štai koks klausimas. Kaip jūs e, ketinate mm, padaryti įtakos tarptautinėje jūrų organizacijoje, nes agentūra pakankamai nauja. Toliau dėl dronų, nepilotumo skraiduoklių. Aš buvau pranešė, buvo daugiausiai skirimas dėmesys aviacijos sektoriui, tačiau prisiminkime um, tai, kas įvyko Londone. Na ir šiaip tai ir Taigi, taigi dabar atrodo dronas yra naudojamas ne vien tik tais aviacijos, bet ir jūrų sektoriai, taigi ar dronas gali būti panaudotas dviejopą paskirtimi, na prisiminkime tuos didžiulius tanklaivius, kalba ne, ne vien tik tais apie stebėsiną, taigi norėčiau sužinoti, ar paskatinsite pramonę sureaguoti į šį poreikį nes galbūt techninių požiūrių tai yra tikrai veiksmingiau panaudoti dronas nei kitus metodus. Na ir dabar jau paskutinės pastabos. Na ir bet tai svarbu ir jūs apie tai taip kalbėti. Na visi ir mokyklas ir visur kitur visi stebi, kas vyksta su plastiku ir jūros tarša. Taip, aišku, net ir dronas yra panaudojamas nustatyti, kur yra plastiko sankopos jūrose. Mane neramina štai kas. Daug ką galima apie tai kalbėti, programas, kaip tai atsiliepia jūrų gyvūnyjai, žvejybai ir taip toliau. Na ir tai yra susiję ir su e, tarptautinė darbo organizacija, mes galime patvirtinti įvairiausius teisės aktus ir juos tvirtinti, tačiau klausimas, kaip ir užtikrinti, kad jie būtų vykdami praktiškai, kad būtų laikomasi mūsų nustatytų taisyklių. Nes kitaip, Jeigu nebus procedūrų, kurios užtikrintų vykdymą, jeigu nebus sankcijų, jeigu negalėsime atgrasyti nuo įdingos praktikos, tai tiesiog e, bus aušinama burna, daug kalbėsime, bet darbų nebus. Norėčiau sužinoti, kaip jūs, kaip EMSA, um, ketinate reaguoti į šį klausimą. Dėkoju. Pane Maisner, prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Malkovčič Kostelač nauj, su naujomis pareigomis. Džiugu, kad atvykote į mūsų komitetą. Na, dabar toliau kalbėsiu vokiškai, taigi turit laiko sėdėti ausinės. Puiku kad dabar EMSAI vadovaus moteris. Puikiai bendradarbiavau su jūsų pirmtaku ponu Milleriu ir labai vertinau šį bendradarbiavimą, tačiau kaip moteris visuomet džiaugiuosi matydama kitą moterį aukštose pareigose. Jūs dabar minėjote, kad EMSA vykdys lyčių lygybės e, programas, vienodų galimybės programas, tai mane džiugina, nes manau, kad e, tiesą sakant, E, jūrų sektoriuje yra patrauklių profesijų moteriams. Daugelis moterų mano, kad ne joms ten vieta, bet juk tai klaidinga nuostata. Taigi puiku, kad jūs dabar bandote į tai atkreipti dėmesį. Kitas dalykas - balastinis vanduo, mane jis labai neramina. Na, kaip tikriausiai žinote, aš buvau uostų priimimo pajėgumo direktyvos pranešėja ir e, bandome e, bendro sutarimo parlamente, taryboje, nors taryba, par, komisija nebuvo labai sužamėti, bet mes tiesą sakant parlamente siekime, kad į uostų priimimo įrenginių direktyvą būtų įtrauktas stipresnis EMSA vaidmuo. Aš lankiausi EMSOje nesikė ir pastebėjau, kad EMSA puikiai dirba, ypač užtikrinant e, jūrų švarą. Ir tikrai galėtumėte nešti indėlį į tai, kad e, būtų geriau šalinamos e, šiukšlės atlikos um, uostose ir įmo mapo. Uh, Uh, vis ir toliau kaltina uostus dėl to, kad iš jų atliko šiukšlės patenka jūras. Taigi EMSA galėtų uh, daugiau šioje vietoje nuveikti. Na ir tikrai reikėtų, kiek įmanoma, greičiau patikrinti, ar nereikėtų MC sutikti kompetencijų šioje srityje. Žinau, kad daug uh, dirbate su palidovinėmis programomis, pavyzdžiui, DLR, Štrelica Vokietijos atitinkama e, <clears throat> kosminių tyrimų e, sistema ir, pavyzdžiui, lankiausi vienoje palidovinių sistemų konferencijoje, buvau ir pranešėjai ir kalbėjome apie palidovų vaidmenį užtikrinant jūrų švarą. Tai svarbi tema ir kovo 19 dieną mano iniciatyva Europos parlamente bus rengta plataus masto konferencija skirta vien tik jūrų klausimams. Ja organizuoja tiek komisija, tiek ir parlamento vadovybė ir be abejo, EMSai ten taip pat e, teks svarbus vaidmuo. Toliau dėl Europos pakrančių um, priežiūros paslaugų, jos buvo mažai paminėtos, EMSA turi daug užduočių ir mes kaip transporto komitetas jums suteikėme pasirojo metu naujų užduočių. Ponas Mülleris e, e, sakė, kad e, nors. E, Nors e, nėra, e, nors susidorosime, kaip EMSA, ir čia vokiškai susidorosim, jau čia visai kitas kontekstas skamba keistokai, bet kaip supratau, jums trūksta darbuotojų. Negalime nuolat agentūrai numatyti papildomų užduočių, neskiriant lėšų ir personalo. Taigi, štokios pastabos, o dabar du klausimai. Pirmiausia, dėl didesnio darbuotojų skaičiaus kai lankiausi EMSOje, niekuomet neklausiau, o iš kur pas jūs ateina darbuotojai, ar jie ateina iš, su jūra susijusių pro, profesorių, iš administracijos, šito nežinau, niekad neklausiau, bet įdomu. Antra, jūs sakote, norėtumėte užsuteikti labiau tarptautinį EMSOS veiklos e, profilį. Tai nebejoju, kad palaikote daug tarptautinių kontaktų, tačiau kaip norite užtikrinti, kad EMSAS veikla būtų labiau tarptautinio požiūrio? Mintis kaip ir gera. Na ir žinau, kad Europa moka moks, e, jūrų tyrimų, jūrų ekonomikos rytyje yra gerokai pažengusi prieki ir jeigu galėtumėte užmėgsti dar papildomus ryšius ir kurti tinklus, būtų dar geriau. Dėkoju, ponė Meisner. Ponas Tenor, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti su nomis pareigomis. Tikiuosi, kad jums tikrai gerai seksis, nebejoju. Turiu tri, tris klausimus, gan trumpus. Nors e, atsakymai jūs gal bus ir ilgesni. Pirmiausia, breksitas. Na, čia vos ne penkias minutės galima būtų kalbėti apie breksito, ką tai reikš EMSai. Ir ką. Ir kokias paslaugas EMSA galės pasigėlyti Junkinė karalystė. Antras klausimas. Per pastaruosius metus uh, įvyko e, du incidentai dėl dujų nutekėjimo ir tai e, palėtė bendruomenės pietrytinėje um, Anglijos pakrantėje. Virš šimtas žmonių turi būti paguldytos į ligoninės, vyriausybės neg institucijos negaliu atsekti, iš kur nutekėjo tos dujos. Uh, ehm, jūsų pirmtakas žadėjo uh, tirti, bet ar turite tinkamos įrangos tam, kad nustatytumėte tuos dujų nutikimo šaltinius? Jis, jūsų pirmtakas ponas Mülleris, buvo tikras, kad atsiras artimiausių metų technologijų, kurias leisti nustatyti nustatyti. Na, Tai ar tos dronų technologijos dabar jau turimos, kurios leistų užtikrinti tokias funkcijas? Trečias dalykas - parlamentas sutarė dėl to, kad EMSA turėtų gauti atsakomybę už uh, dujų ir naftos gavybų platformų saugumą. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip vyksta šie darbai. Dėkoju. Beaucoup, Dėkoju. E, pone, ar, not, ar norėtumėte pasisakyti? Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, noriu pasveikinti ponę direktorių mūsų komitete. Na ir tiesą sakant, e, mane domina du klausimai, konkrečiai e, santykiai su Frontexu, o antra, EMSOS vaidmuo kovojant su jūrų tarša plastiko. Šie klausimai nuskambėjo, taigi tikiuosi, kad galėsite juos atsakyti. Uh, Dabar pane Kliun. Ačiū. Sveiki atvykus, linkiu sėkmės jūsų naujose pareigose. Jūs kalbėjote, kad laivyba ir jūrininkystė yra labai svarbios e, sritis e, e, siekiant pažangos tarptautinės prekybos susitarimuose, juos įgyvendant, tai yra tikrai labai svarbus sektoriai E, savo įžangoje kalbėjote apie kitus iššūkius, viešosius ryšius, tarša, klimato kaita ir e, taip pat tarpusio santykius su Frontexu, pasienio apsaugos tarnyba. Noriu paklausti, e, kaip jūs bendraujate su kitomis agentūromis ir agentūromis? institucijomis e, mes kalbėjome apie tą e, bendrąjį vieną jūrų politikos langą, apie mm, jūrų uostų e, prieimimo pajėgumų stiprinimą, naujų technologijų naudojimą. Taigi galbūt galėtumėte pasidalinti su mumis daugiau įžvalgų. apie bendarbiavimą su kitomis agentūromis ir kaip įsivaizduojate situaciją po breksito, kuomet jeigu jungtinė kalystė taptų trečiaja šalimi, kaip viskas vyktų Airijos jūra ir Šiaurės jūra. Ponai Kramerį žodis. Pone pirmininkė, labai ačiū, puiku, kad atvykote, ačiū už jūsų įžangą, kalbėjote apie naujasias technologijas, tvarumą, apie suskistintas gamtinės dujas. E, tai yra puikiai žinoma, e, tačiau e, paprasčiausias dalykas galbūt būtų sunkiosios naftos uždraudimas. Sunkio nafta tai yra atliekos Nes turėtų būti perdirbamas, atitinkamai šalinamas, tačiau šiuo metu jos yra paprasčiausiai sudeginamos e, ir patenka į atmosferą, kelia didžiulę grėsmę klimato kaitai. Todėl reikėtų šią sunkę naftą uždrausti, kai kurie regionai tą daro. Čia reikia padaryti visur, nes jeigu tas e, sunkioji nafta arba, arba laivų žybalas, e, laivų kūras būtų pakeistas paprastu e, dizelinu, tai e, e, e, tikrai sumažėtų ženkliai klimato kaita, nes e, laivų kūras yra žymiai taršesnis, 500 kartų taršesnis už įprastą dizeliną, ar gyvenant Paryžiaus susitarimo tikslus E, net reikėtų į tai atsižvelgti, nes laivai yra didžiausia tarša kelianti transporto priemonė. Aš iš tiesų griežtai pasisakau už tai, kad e, laivų kūras būtų uždraudžiamas, nes finansinių požiūrių yra labai e, sunku Mm, tai skirtumas tikrai nėra didelis, e, kainos skirtumas tarp to mazuto, kuris naudojamas e, laivuose ir e, dizelino, o ekologinių požiūrį laimėti būtų galima labai daug. Tai ar, tai, ar apie tai šiuo metu yra diskutuojama kas nors, nes uh, suskistintų gamtinių dujų dar reikėtų laukti 20-30 metų, o šis, ši kuro rūšis taip pat brangiai kainuoja. Ponai Kramerį žodis. Taigi, <clears throat> kreipiuosi dabar į e, Europos jūro agentūros vadovę. Tikrai daug klausimų jums buvo užduota. Pamėginkite juos atsakyti. Taip klausimai tik tai paliudija, kad e, jūs e, domitės įvairiomis temomis. Pamėginsiu juos visus atsakyti, juos šiek tiek sugrupuosiu, nes kai kurie šių tarpusavyje susiję. Keli klausimai buvo užduoti dėl bendradarbiavimo kitomis agentūromis ir pakrančių apsaugos funkcijų, kaip žinote. Šis bendradarbiavimas buvo institualizuotas patvirtinus atitinkamus e, reglamentų Frontexo ir pakrančių apsaugos tarnybų pakeitimus, taigi dabar mes e, prisijimame e, tam tikrą dalį šių funkcijų ir tas bendravimas iš tiesų vyksta labai intensyviai, nes aštuonės, iš aštuonių uh, uh, veiklų uh, susijusių su pakrančių apsauga už šešias yra atsakinga EMSA, ypač uh, svarbi funkcija yra keitimasis informacija. Mūsų organizacija aprūpina informaciją visus savo klientus, tiek dvi kitas Europinės agentūras, Frontex ir pakrančio apsaugos tarnyba, taip pat ir visas nacionalinės institucijas, kurios yra atsakingas už pakrančių apsaugą. Todėl mes e, nuolat tobuliname tiek informacijų šaltinius, tiek savo teikiamas paslaugas, tobuliname informacijos rinkimo būdus ir metodiką, dėl to naudojame bepilotės skraidyklės, dėl to mes informaciją talpiname į debesį internetinį, kad galėtume užtikrinti greitesnę jo sklaidą, jos sklaidą ir todėl pasitelkime naujausias tendencijas ir technologijas. Bendarbiavimo kontekste mes e, nuo šių metų pradžios dalinsimės bendarbiavimo e, sistema, taip pat surenksime visiems dalyviams atitinkamus aplinkosauginius mokymus, kadangi pakrančių apsaugos bendarbiavimas apriepia ne tik saugumo aspektus, tačiau taip pat ir daugelį aspektų, kurie yra e, susiję su kitomis trijų institucijų vienas naujų administracijų veiklos sritimis. Pavyzdžiui, skraidyklėse. Skraidyklės Portugalijoje skraido tiek Frontexo užsakymų, tiek nacionalinės administracijos užsakymų ir nuotraukas mes kaupime pirmiausiai tų dronų daromas, tačiau po to perdodame tiek nacionaliniams administracijos tarnyboms, tiek Frontexui. E, tarptautinė jūrų organizacija yra ta organizacija, kuri reglamentuoja laivybą, ir mes esame Europos delegacijos dalis tarptautinėje jūrininkistės organizacijoje bei ES vadu teikime atitinkamus pasiūlymus. Ir jau aktyviai veikiame, tačiau ketiname veikti dar aktyviau, teikdami techninę paramą pasitelkę techninio bendradarbiavimo programą, kurią pasiūlė Tarptautinė jūrų organizacija. Ir ta e, programa yra taikoma besivystančiams pasaulio valstybėms ir tikiuosi, kad Europos komisija mus palaikys, palaikys mūsų dalyvavimą šioje, šioje programoje, nes jie priepia tos pasaulio regionus, e, kurie yra labai e, svarbus ES ir mes siekiame juose sudaryti vienodas konkuravimo sąlygas europiniai pramoniai, Europos gamintojams. Tokiamis priemonėmis mes taip pat sugebėsime užtikrinti, kad aplinkosaugos ir darbo saugos sritise visame pasaulyje būtų pradėti taikomi europiniai e, standartai ir reikalavimai ir būtent šiuose srityse aš išvelgiu didžiausią mūsų agentūros veiklą tarptautinės jūrų organizacijos kontekste, tačiau jiems taip pat aktyviai dalyvauja arba stiprina bendrabiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios taip pat yra svarbios jūrininkistės srityje, tai yra tarptautinė darbo organizacija, pavyzdžiui Ir buvo užduos klausimas susijęs su europiniais keltais jūrų. Ir e, noriu padėkoti Jums už priimtą politinį sprendimą dėl naujų atinkamos direktyvos, atinkamos direktyvos pakeitimų, tačiau e, Tarptautinė darbo organizacija e, ir jūrų konvencija, jos taip pat gali būti e, pasitelkta ir čia EMSA pavyzdžiui, galėtų surenkti, tarkime, mokymus nacionalinių administracijų atstovams, darbuotojams. Mes tiesiogiai e, nesame atsakingi už jūrų keltus, tačiau vis tik tai mes e, lankomės valstybėse narėse atlikdami savo funkcijas, o komisija yra atsakinga už šią reglamento nuostatų visapusišką ir vienodą gyvendinimą, nes priešingą atveju kiltų interesų konfliktas. Tačiau šioje srityje galbūt reikia pradėti kalbėti apie naują erą, apie virtualią realybę, pasitelkiant simulatorius, kurie bus pradėti naudoti. EMSOje ir tokiu būdu mes sugebėsime teikti platesnio masto paslaugas tiek gamintojams, tiek administracijams struktūrams susijusias su e, jūrų su jūrininkais. E, taip pat e, apskritai, kad turėtume prisidėti, e, ketėme prisidėti prie plataus masto informacinės kampanijos kartu su komisija rengimo ir gyvendinimo, siekiant geriau pareklamuoti pačią jūrininkų profesiją, kalbant apie plastiko atlikas, aš jau kalbėjau savo strategiją apie tai E, apie galimybės EFSOS e, aktyviau dalyvauti tiek e, užkatant kelią plastiko atliekų patekimui į jūras, tiek ir dalyvaujant jų šalinime, pasinaudodami sukauptą informaciją ir informacinėmis ir turimomis technologijomis mes e, galime prisidėti prie plastiko atliekų mažinimo. Jūrose tą padaryti nėra labai lengva, nes e, įvertinant e, turimas mūsų technologijas, galiu pasakyti, kad e, mūsų turimas skraidiklės labai sunkiai ap aptinka mikroplastiko atlikas, gali aptikti, pavyzdžiui, plastikinius butelius ir panašiai, tik reikia ieškoti naujų technologijų. Čia jau kalbėjausi su pramonės atstovais e, ir reikia pagalvoti apie tai, kaip skatinti mažesnės apimties plastiko naudojimą laivuose, nes mes esame atsakingi už laivų taršą, už pakrančių taršą nesame atsakingi. Todėl parengsime naujas instrukcijas apie tai, kaip turėtų būti naudojamas plastikas laivuose kad užkirstume kelią jo patekimui į jūras, kaip yra naudojamos skraidyklės, pavyzdžiui, gelbėjimo operacijose, mes tą jau dabar darome. Iš tiesų, e, skraidyklių veiklą reglamentuoja valstybės narės arba kompetentingos agentūros ir mes e, surinkamą vaizdinį informaciją siunčiame ir perdodame toms institucijoms, kurios imasi konkrečių operatyvinių veiksmų vietoje, tai yra nacionalinės institucijos, nes tokia yra jų pareiga ir suvereni teisė. Taigi tą informaciją perdodame, o e, nacionalinės institucijos jau atitinkamai į ją reaguoja. Taip pat mes padedame vykdant atitinkamas gelbėjimo operacijas valstybėse narise, suteikdami informaciją ir E, pasiūlydami savo ekspertinę pagalbą, savo ekspertų pagalbą techniniais klausimais e, skraidyklės, ypač didžiosios. E, šiuo metu mes naudojame tikrai didelės skraidyklės, turinčias įvairią įrangą, skaitant ir tam tikrus jutiklius. Mes gauname taip pat ir informaciją iš, iš laivų per savo skraidyklės. Rengdami savo strategiją ir veiksmų planus, mes e, turėsime pagalvoti apie naujas gairias e, jūrų pramoniai, jūrininkistės pramoniai. dėl e, lyčių lygybės užtikrinimo ir šiuo metu yra rengiamas vadinamas e, e, švelniusios priemonės ir kitos skatinančios priemonės tam, kad daugiau moterų būtų samdoma, taip pat ir vadovavimuose struktūrose Šiuo metu santykis yra 2 ir 3, 2 moteris, 3 vyrai vadovaujamuose pareigose mūsų struktūrose. Pone Klun kalbėjo apie jūrų, prie, jūrų uostų prieimimo pajėgumus. Taip. Jau buvo patvirtinti mūsų įgaliojimai, siekiant užtikrinti, kad kad e, e, uosto prieimimo pajėgumų direktyvos nuostatos valstybės narise būtų tinkamai įgyvendintos. Esame parengę atitinkamas gairias. Balastinio vandens tvarkymą paminėjote kaip vieną iš problemų uostose, tačiau kadangi konvencija buvo pasirinkta e, kita kryptis, daugiau dėmesio skiriant įrangai, kuri yra pačiuose laivuose. Reikia pasakyti, kad iš tiesų balasnio vandens e, šalinimo sąnaudos uostose yra pakankamai didelės ir e, nedaugelis šalių ar jų uostų e, norės investuoti atitinkamas lėšas. Žinoma, mums reikia parengti ir atitinkamas e, jūrų e, uostų e, kontrolės užtikrinimas valstybės pusės gairias vadovaujantis Paryžioje primtais nutarimais, tačiau reikia dar įsklaidyti tam, tam tikras baimės, tam tikrus neiškumus susijusius su atiktimi atitinkamos įrangos, kuri turėtų būti naudojama. Šiuo metu mes plečiame taip pat ir savo palidovinius pajėgumus, pasitelkę Kopernikus sistemą. Ir e, tai yra labai svarbu, nes mūsų skraidyklės be pilotės negali nuskristi pakankamai tolimų atstumų, todėl e, pasitelami palidovus galime susidaryti geresnį bendrą vaizdą. Taip pat noriu Jums visiems padėkoti už jūsų išmintingą politinį pritarimą Europos e, bendrojo lango European Single Window pasiūlymui. Dabar iškosime techninių galimybių įgyvendinti šios nutarimus pasitelkus e, be kitako ir palidovinės technologijas, e, kuriamis naudotis būtų galima supaprastinti ataskaitų tiekimo galimybės iš laivų. Dėl darbuotojų galiu pasidžiaugti tuo, kad tikrai turime labai daug aukštos kvalifikacijos profesionalų savo tarpe, dirbusių jūrininkistės srityje, o ta profesinė patirtis labai svarbi padant komisijai ir valstybės narėms įgyvendinti nuolat besikeičiančius e, jūrų teisės aktus tiek europinių, tiek ir pasaulio lygmenių. Taip pat labai e, nemažai turime gerų informacinių technologijų. Ekspertų per pastaros metus mes sugebėjome išvystyti savo informacinės technologijas ir jų pagrindų teikiamas paslaugas. Ir iš tiesų jos visos dera su uh, mūsų siekiu per busmus penkerius metus visiškai skaitmenizuoti mūsų vidaus administracinius procesus. E, žinoma, nenorime, kad kalbėjimąsi tarpusavėje pakeistų vien tik tai elektroniniai laiškai, tačiau naujosios technologijos turėtų dar labiau pagerinti mūsų teikimų paslaugų veiksmingumą. Kalbant apie Brexitą, Pasielgėme kaip ir kitos agentūros, pasirengėme visiems įmanomiems scenarijams, mes neprimėme politinių sprendimų, tačiau dėjome visas įmanomas pastangas, kad e, kaip įmanoma labiau sumažintume neigiamą poveikį e, darbo saugai ir e, aplinkai mūsų kūruojamoje srityje. Mazuto kaip kūro, laivų kūro naudojimo uždraudimas asmeniškai, aš tam pritarčiau, tačiau tai yra mano asmeninė nuomonė, ne aš priimu politinius sprendimus, jūs tą darote. Daug pastangų um, buvo padėta per pastrosius metus siekiant perėti prie alternatyvių kūro rūšių, visi turime suvokti, kad laivyba yra pasaulinio masto pramonė ir tikrai negalime Europoje pasirinkti vieno kelio, o jeigu pasaulis žengs kitų kelių, tai paprasčiausiai sužlugdys, sužlugdys mūsų konkurencingumą, tačiau mes pastelkę komisiją valstybės narės ir jų atstovus tarptautinėje jūrų organizacijoje stengiamės, kad būtų priimti kuo geresni sprendimai ir iš tiesų praėjusiais metais nemažai sėkmės turėjome tarptautinių jūrų organizacijų, žengsime dar tolimesnius žingsnius į priekį. siekdami <clears throat> jau patvirtinti savo veiksmų planą, kurį gyvenant būtų pasiekti užsibriežti tikslai, taip pat e, stengsime susitarti ir dėl optimalaus laivų kūro atitinkamos skirtingoms laivų rūšims. E, dabar jau suskystos gamtinės dujos yra naudojamos kai kuriuose laivose, tačiau puikiai žinome, kad tai nėra galutinis sprendimas. E, <clears throat> nes e, naudojant e, suskistintas dujas galime sumažinti azoto oksidų patekimą į aplinką, tačiau CO2 tarša dėl to smarkiai nemažėja. E, bandoma svarstyti ir vandenilio panaudojimo galimybės, na, žinoma, paprasčiausias dalykas būtų uždrausti mazutą. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, jeigu būtų papildomų, tai mielai atsakyčiau vėliau. Taip, jūs atsakymą labai tikslus. Dėkuoju, kad atsakėte visus klausimus. Taip pat dėkuoju, kad skirti laiko pas mus atvykti. Linkiu toliau sėkmės, vadovaujant Europos jūrų saugumo agentūrai. Ir žinoma, esate vis laikai kviečiama pas mus. Dėkoju tikrai už labai konkrečius sakymus, aišku pristatymą. Dėkoju, kad atvykote. Et j'ai vu que dans cette commission, nous avons. Taip, matau, kad turime ir labai jauną parlamento narę šiame komitete ir matau, kad tikrai puikiai davė posėdė. Koks, koks tavo vardas? Reikėtų įsijungti mikrofoną. Tonička. Tonička. Pirmininkai kalba nesijungus mikrofono, ir tai negirdė. Taip, visi kartu mes čia dirbame dėl tavo ateities, tad sveika atvykus į mūsų komitetą. <laughs> Allez, nous continuons notre. <laughs> nous continuons notre. Gerai, tęskime darbus. Už uždarų durų tęsime posėdį kalbėsime apie trilogus. Taip pat vėliau po pietų vyks koordinatorių posėdis. Taigi dabar trumpai prašysiu stabdyti transliaciją. Taip pat prašysiu išeiti klausytojų. Žinoma, parlamento nariai lieka.